Sono contro la riduzione. Dear colleagues. Mėly kolegos, prašau visus susėsti. Ir galėsime pradėti komiteto posėdį. Ačiū. All, Visų pirma, noriu visų visais pasisveikinti po atostogų. Tikiuosi, kad visi pasirengę dirbti antroje metų pusėje. Turime nuveikti nemažai. Ir šiandien mūsų darbo atvarkė, kaip ir rytoj, yra gana įtempta. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar pritarėte darbo atvarkiai, kuri jums visiems buvo išsiusta. Ar turite kokį nors pasiūlymų? Matau, kad ne. Tuomet e, darbo tvarkė yra patvirtinta ir dirbsime pagal ją. Antras dalykas – protokolų posėdžio įvykusio 7 Liepos 2014 metais ir Liepos 23. Protokolai yra jums pateikti. Aš siūlau, kaip paprastai, jeigu nebus šiandien pateikta prieštaravimų šio posėdžio metu, protokolai bus patvirtinti. Ar kas nors nesutinka dėl ankstesnių posėdžių protokolų? Gerai, suprantu, kad protokolai yra patvirtinti. Trečias klausimas pagal mūsų darbo tvarkę yra regijai posėdžių kalendoriaus projekto 15 metais tvirtinimas. Turite mūsų posėdžių kalendoriaus pasiūlymą tarp jūsų dokumentų. Turiu paminėti, kad tarnyba atsakinga už komitetų ir delegacijų posėdžius, e, už vertėjų ir posėdžių salių užsakymą pateikė pasiūlymą. Turime patvirtinti šį pasiūlymą. Na, jūs galite komentuoti šį pasiūlymą dėl mūsų posėdžių grafiko. Ar turite kokį nors pasiūlymų? Ne? Kaip supratau, nebus jokių pasiūlymų ar pageidavimų, todėl kalendorius patvirtinamas. Ketvirtasis klausimas yra pirmininkės pranešimai. Nustebinsiu jos, neturiu jokių pranešimų. Taigi galime pereiti prie penktojo darbo tvarkės klausimo. Keitimasis nuomonėmis su ponu Kraciano Del Rijo, kuris yra ministro pirmininko valstybės sekretorius dėl pirmininkaujančios valstybės prioritetų. Kaip žinote, mes visada kviečiame į komitetą atitinkamą ministrą apsikeisti nuomonėmis apie pirmininkavimo taryboje prioritetus. Šiandien džiaugiamės galėdami pasveikinti poną Graciano Del Rio, kuris atstovauja pirmininkaujančią Italiją, pradėjusią pirmininkauti Liepos pirmą dieną. Tai yra sudėtingi laikai sąjungai, todėl aš linkiu ministrams kuo didžiausios sėkmės pirmininkavimo metu. Ponas Dalrijo yra vienas, vienas iš ministro pirmininkų, politinių patarėjų. Ir šiuo metu jis atsakingas už sanglaudos politiką. 2013-2014 metais jis buvo regioninių reikalų ministras, pono Leto, Letos vyriausybėje ir beveik dešimtmetį yra buvęs Redžio Emilija regiono meras. Ar tiesa? Taip. Taigi jis puikiai yra susipažinęs su, susipažinęs su regioninė ir sanglaudos politika. Jo biografija tikrai įspūdinga. Ir aš mielai išklausysiu jo mintis apie regioninę politiką. Aš siūlau dirbti šitai. Paprašysiu ministrą trumpai pristatyti prioritetus, maždaug 15 minučių ir panašiai. Taigi jis kalbės apie prioritetus toje srityje, už, kurios, už kurią atsakingas mūsų komitetas. Po to galėsime pateikti klausimus ir išklausyti atsakymus per du raundus. Iš pradžių koordinatoriai kalbės. Turime laiko iki 16.30 šiam darbo tarkės klausimui. Taigi man dabar malonu suteikti žodį ponui Del Rio. Thank you very much, uh, uh, President. Ačiū pirmininkė gerbiami parlamentarai, šiandieną man tenka didelė garbė Europos parlamentui pristatyti Italijos pirmininkavimo ES programą sanglaudos rytyje ir aptarti su jumis jums aktualiausius klausimus. Dialogas su Europos parlamentu, o konkrečiai su regioninės plėtros komitetu, dėl klausimų, kurie patenka į mano kompetencijų sritį, yra labai svarbus ir juo pirmininkaujantį Italiją ketina nori maksimaliai pasinaudoti. Prieš pradedant diskusiją savo pasisakymų paliesiu tris temas. Visų pirma, e, pristatysiu pirmininkaujančios Italijos programą ir sanglaudos vaidmenį. Toliau paminėsiu kai kuriuos svarbiausius e, teisės aktus 2014-2020 metams ir galiausiai pristatysiu iniciatyvas sanglaudos politikos rytyje 2014-2020 kurių bus imtasi pirmininkaujant Italijai, įgyvendinant kai kurias svarbes ir naujais teisės aktais įtvirtintas naujoves. Visų pirma, pakalbėkime apie Italijos programą ir sanglaudos vaidmenį. Italija perėmė ES vairą sudėtingų laikotarpių, tai yra prasidedant naujam politinio gyvenimo ciklui ES institucijose. Visų pirma, po e, gegužį įvykusių rinkimų darbą pradėjo naujos sudėties Europos parlamentas, panašių svarbų pokyčių būta komisijoje ir Europos vadovų taryboje. Pirmininkaujant Italija siekia užtikrinti būtiną Europos institucijų darbo testinumą būtinumą šiuo svarbiu perinamuoju laikotarpiu. Tai dėl ekonominės ir socialinės plotmės. Nepaisant pirmųjų atsigavimų ženklų, šią vasarą pateikti paskutiniai Eurostat duomenys apie augimą, nedarbo lygį bei vartotojų pasitikėjimą aiškiai parodė, kad būtina imtis priemonių augimui paremti. Tai pasakytina apie daugelį ES valstybių, nors priežastys ir jų sprendimo būdai yra įvairūs. Mes esame atsidūrę rimtoje situacijoje, kuri turi pasiekmių socialiniai sanglaudai. 25 milijonai bedarbių, iš kurių 5 milijonai yra jaunimas iki 25 metų amžiaus. Beveik ketvirtis ES gyventojų gyvena ant skurdo ribos arba jiems grėsia socialinė skirtis. Tokių žmonių skaičius nuo 2008 iki 2012 išaugo 6,5 milijono. Neseniai Europos komisija patvirtino šeštąją socialinės ir teritorinės anglaudos politikos ataskaitą. Ir tai yra puikus informacijos šaltinis bei pagrindas tolesniems pamastymams, kurie toliau išsiplėtos, kaip pristatysiu vėliau, į tarybos išvadas. Šeštojo ataskaitoje rašoma, kad tarp 2008 ir 2013 e, viešojo sektoriaus investicijos ES sumažėjo 20 procentų realiais skaičiais. Ir šis skaičius būtų dar didesnis, jei ne sanglaudos politika. Šie skaičiai atskleidžia sunkumus bei e, socialinę įtampą, kuri pasireiškia nevienodai skirtingose regionuose ir valstybėse narėse. Reikia pabrėžti, kad mes kaip šalis paremėme neseniai įvykusi Europos Sąjungos forumą. Netokios Europos, tai yra nuosmukiai gyvenančios Europos mes pageidaujame ir turime dirbti, kad atsigavimo ženklai dar sustiprėtų. Italija imdamasi veiksmų orientuojasi į tokius strateginius tikslus - ekonomikos ir užimtumo augimas, Europos priartimas prie piliečių demokratijos, laisvių ir teisų platmo, plat, plotmėje. Plat, Ir trečio, trečias tikslas - parama ES vaidmeniui tarptautinėje arenoje. E, kalbant apie Italijos pirmininkavimo programą dėl ekonomikos ir užimtumo, kiek tai aktualu šiam komitetui ir priklauso sanglaudos politikai, e, noriu priminti kai kuriuos e, su tuo susijusius aspektus. Visų pirma, mes ketiname peržiūrėti ir atgaivinti 20 metų Europos strategiją, kurią komisija e, baigs renkti kitais metais. Tačiau mes ketiname pradėti diskusijas dėl jos nedelsant. Taip pat šiuo atžvilgiu mes inicijuojame diskusijas įvairių, įvairios sudėties tarybų posėdžiuose, kad būtų daugiau e, dėmesio skirta 20 metų strategijos matymui bei efektyvumui. Pavyzdžiui, šiuo klausimu vyks diskusijos ir bendrųjų e, klausimų e, taryboje. Lakryčio mėnesį apie tai pakalbėsiu savo kalbos pabaigoje. Kai dėl ekonomikos ir socialinių reikalų, tai yra svarbus e, e, Europos pinigų sąjungos elementas. Ėmėmės įvairių iniciatyvų šioje srityje, pavyzdžiui, ir buvo sušauktas neformalus ministro atsakingų už sanglaudos politiką posėdis. Ir būtent tos posėdžio metu bus kalbama apie ekonominę valdyseną ir sanglaudos politiką. Pirmininkaujanti Italija daug dėmesio skiria e, paramai, realiai ekonomikos e, paramai, e, skiria daug dėmesio pramoninė, pramoninė, pramonės konkurencingumui ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Laikomės nuomonės, kad per šias priemonės galima pasiekti realios pažangos užimtumo ir ypač jaunimo užimtumo srityje. Todėl dar norėtumėm paremti jau esamas ES iniciatyvas, pavyzdžiui, jaunimo garantijų priemonė ir iniciatyva skirta jaunimo užimtumui. E, visose šiuose srityse sanglaudos politika vaidina labai svarbu vaidmenį. Laikomės nuomonės, kad sanglaudos politika tai yra ES plėtros politika, per kurią galima įgyvendinti 20 metų strategiją. Ji yra labai svarba Europos integravimo, e, integravimui, todėl jos naudą e, reikia dar maksimalizuoti. Apie tai e, žino šis komitetas ir visą laiką e, tokį dalyką akcentavo. ES turi imtis nedelsiant veiksmų, kad būtų galima e, sustiprinti užimtumą Ir tokią žinią visai neseniai pas, e, pasiuntė įvairios ES institucijos, sakydamos, kad visi turi daryti savo darbą. Komisija taip pat ir valstybės narės. Būtent e, apie tai buvo kalbėta ir taryboje e, pereitą birželio, birželį, kai buvo aptarta ES strateginė darbotvarkė, kur svarbiausių elementų lieka augimas ir konkurencingumas. Komisijos naujas pirmininkas Junkeris pasakė, kad darbo pradžioje skirs papildomus 300 milijardų eurų e, kurie bus skirti investicijoms. Taip pat ir Dragi, Europos centrinio banko pirmininkas, pareiškė, kad reikia patvirtinti viešųjų e, viešojo sektoriaus investicijų programą. Žinia, kad Europos centrinio banko veiksmai tik tai papildo ES valstybių veiksmus įgyvendinant struktūrinės reformas. Kai dėl Italijos reikia pasakyti, kad mes įgyvendiname visą eilę svarbių e, reformų e, siekiant strategijos 2020 tikslų. Pavyzdžiui, e, reformuojame viešąjį sektorių, vyksta darbo rinkos bei konstitucinė reforma. Reikia pasakyti, kad grįžtant į augimo kelią, nepradėsime visko daryti nuo nulio. E, šiuo atžvilgiu sanglaudos politika gali vaidinti labai svarbių vaidmenį. Pavyzdžiui, maks, e, kuo geresnės struktūrinių fondų panaudojimas yra minimas kaip vienas iš svarbiausių elementų ES strateginėje darbo tvarkėje. Tuo pat metu mes sakome, kad 20-ųjų metų Europos strategijos peržiūra leis dar geriau panaudoti sanglaudos politikos potencialą. Dabar norėčiau grįžti prie, perėti prie antrojo savo pasisakymo elemento, kuris yra susijęs su 14-20 metų teisėkuros projektais. Reikia pasakyti, kad pereitų metų e, gruodžio mėnesį po dviejus metus trukusių diskusijų buvo galiausiai sutarta dėl sanglaudos teisės akto 14-20 metams. Šiuo atžvilgiu norėčiau padėkoti Europos parlamentui bei Europos komisijai už atliktą darbą. Būtent Europos parlamento dėka Europos Sąjungai 14-20 metams bus skirta nemaža dalis e, investi lėšų investicijoms į viešąjį sektorių. Tai kalbu apie 366 milijardus eurų. Jeigu mes e, pridėsime prie šios sumos taip pat ir tas lėšas, kurios bus skirtos nacionaliai lygmenių, dar e, galėsime pasiekti 400-500 milijardų eurų sumą. Europos parlamentas 2013 m. spalio 8 d. patvirtino rezoliuciją dėl taupimo priemonių pasiekmių regioninėms bei vietos valdžios institucijoms. Visai neseniai taip pat buvo atlikta nepriklausoma analizė, kuri parodė, kad atliekant e, apskaičiavimus, e, ar valstybė narė atitinka augimo ir stabilumo pakto kriterijus ar ne, e, į tokius apskaičiavimus neturėtų būti įtraukiamos regioniai plėtrai skirtos lėšos. Tačiau laikomis nuomonės, kad vis dėlto e, investicijos, kurios skirtos augimui, neprieštarauja e, pritaikytom taipimo priemonėm, todėl kad jos dar sustiprina tvarumą bei didina BVP. O būtent tai yra vienas iš elementų, kuris yra naudojamas e, siekiant įvertinti šalies ekonominę situaciją. Laikomės nuomonės, kad tokie dalykai, skaitant ir e, makroekonominius dalykus, galėtų būti aptarti 10 spalio, tai yra neformalėje ministrų taryboje. To sustikimo metu bus galima kalbėti apie sanglaudos politiką ir ekonominę valdyseną. Ir tikrai būtų mm, malonu sužinoti taip pat ir ką pasakys e, pirmininkė, šio komiteto pirmininkė sustikimo metu. E, reikia pasakyti, kad kalbant apie 14-20 metų, metų e, teisėkuros projektus, jie yra labai svarbus. Tačiau tai labai svarbu ne tik tai tų teisės aktų kiekis, bet ir jų kokybė. E, būtent e, tam dalykui daug dėmesio skiriama e, dėmesio. Pavyzdžiui, siekiame, kad investicijos sanglaudos politikos rytyje būtų skirt, naudojami kuo galima efektyviau ir duotų rezultatų. Būtent investicijų orientavimas į rezultatus yra vienas iš tų dalykų, kuriuos itin akcentavo Europos parlamentas dėrymų metu. Ir šis elementas dabar įtrauktas į visą teisėkuros e, paketą. Kitaip tariant, mes norime, kad e, na, visi, visos tos iniciatyvos duotų realių rezultatų piliečiams ir e, įmonėms. Nepaisant to, kur mes imtumėmės veiksmų, reikia pagal konkrečius kriterijus nurodyti kiek turi būti pasiekta pažangos, skiriant vieną ar kitą investicijų sumą. Laikomės nuomonės, kad e, tokiu būdu būtų pasiektas kuo didesnis efektyvumas ir e, didesnė nauda e, naudos gavėjams bei mokesčių mokėtojams. Be to, nereikėtų pamiršti ir naujovių 2014-2020 metams. Visų pirma, mes akcentuojame sąryšį tarp E, skirtingų teritorijų plėtros, strategijos 2020 bei rekomendacijų skirtų atskirom šalims, e, egzantės sąlygos, taip pat temų grupavimas, e, daugiau dėmesio skiriama partnerystėms, yra patvirtintas naujas Europos elksenos kodeksas. Jeigu pirmininkė man leis, aš norėčiau dar kartą padėkoti Europos parlamentui už tą kompromisą, kuris buvo pasiektas e, dėrybų metu dėl naujų teisės aktų. E, nauji e, elementai, nauji teisėkuros projektai jau buvo minėtas ir Europos elksenos kodeksas Iš esmės, galima sakyti, tai yra dėrybų rezultatas su Europos parlamentu. Aš manau, kad na, tas pasiektas rezultatas yra tikrai geras. Ir 2014-2020 metų laikotarpiu e, ir, kom, ir taryba, ir komisija, Europos parlamentas turės dėti visas pastangas, kad būtų įgyvendinti numatyti dalykai ir kad per artimiausią laiką mes galėtume matyti E, teigiamus tų mūsų investicijų rezultatus. Dabar norėčiau pakalbėti apie iniciatyvas pirmininkaujant Italijai. Mes e, bandėme e, užtikrinti naują bendradarbiavimą tarp ES institucijų, kad būtų galima pasinaudoti kuo geriau galimybėmis ir kad augimo ir sanglaudos politikos būtų kuo galima efektyvesnės. Nereikėtų pamiršti ir deleguotųjų aktų e, e, kuriuos komisija patvirtins e, pirmininkaujant Italijai, turiu omenyje viešojo ir privataus, privataus sektoriaus partnerystę, taip pat ir įvairias deleguotusius aktus dėl klaidų taisimo. E, procedūrų. Kalbant apie e, politinius dalykus, mes ketiname organizuoti tokias struktūrinės politinės diskusijas apie sanglaudos politiką. Jūs geriausiai žinote, kad e, šiandieną, kalbant apie sanglaudos politiką, kuri mūsų manimu yra ES plėtros politika ir kuria yra skiriama beveik trežalis ES biudžeto, vis dėlto nėra formaliai ir nuolatos aptariama taryboje. E, pirmininkaujant graikams ir taip pat remiant komisarui Han, pastaraisiais metais buvo, dėto, buvo dėta daug pastam, pas, e, pastangų, kad ir e, taryboje vyktų formalios diskusijos dėl sanglaudos politikos, kad būtų galima tikrai pristatyti ir turėti daug naudos, jeigu politikos centre atsirastų sanglaudos politikos e, rezultatų, rezultatai. E, vis, paprastai tokie klausimai yra aptariami neformalėje e, ministrų taryboje, tačiau jau 2011 metų eigoje, pirmininkaujant Lenkijai, buvo organizuota e, neformali e, diskusija regioniniams klausimams aptarti. Vadovaujantis tokiu pavyzdžiu ir mes ketiname 19 e, lapkričio organizuoti bendrųjų reikalų taryba, kuri bus, kurioje bus aptariam, aptariami sanglaudos politikos dalykai. Turiu pasakyti, kad Kalbant apie teisėkuros projektą 2014-2020 metams, Jame kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą tarp ES e, institucijų, dalyvaujant regionių klausimų bei ekonominių bei socialinių e, reikalų komiteto. Toks e, bendradarbiavimas turi būti naudingas, ypač priemant sprendimus dėl investicijų. Galima sakyti, kad vis daugiau dėmesio pavyzdžiui, darantis dėl 2014-2020 metų E, biudžeto, tiesiog, tiksliau finansinės perspektyvos, e, sulaukė principas e, geriau panaudoti lėšas, better spending. Šiuo metu šiam klausimui ypač dėmesio daug skiriama, darantis dėl įvairių partnerysčių ir programų. Be to, ketiname Europos vadovų tarybai e, pateikti konkrečią ataskaitą, e, kaip turėtų būti gyvendinama 20 metų e, strategija. Taip pat daug dėmesio skiriame geresnės teisėkuros aspektui, nes tai būtent yra pirmininkaujančių šalies pareiga. Mes norime užtikrinti politinį testinumą, keičiantis įvairių institucijų sudėčiai. Mes dabar, e, kaip ir sakiau, ketiname e, formalizuoti diskusijas dėl stanglaudos politikos e, taryboje. Ir laikomės nuomonės, kad būsimų diskusijų pagrindų gali tapti šeštoji sanglaudos politika. Kita, taip pat mes norėtumėm pasinaudoti E, ta šeštaja e, sanglaudos politika peržiūrint 20 metų e, strate, Europo, Europinę strategiją. Esu įsitikinęs, kad puikiai pristačiau pirmininkančio šalies veiksmus ir tai, kad jį ketina daug dėmesio skirti sanglodos politikai. Ir esu pasirengęs atsakyti jums kilusius klausimus. Dėkoju. Thank you. Thank you so much. Labai ačiū. Ačiū už e, pristatymą. Manau, kad dabar turim pakankamą informacijos e, diskusijai. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams. Hmm. Ponas Van Nistelroj. Labai ačiū. E, siūlau e, du klausimų raundus suorganizuoti, kad kuo daugiau parlamentarų galėtų pasakyti. Aš už visą suteiktą informaciją. Porą trumpų pastabų. Pirmiausia, jeigu vyks šis regionų politikos ministrų neformalus e, susitikimas, Tai gal galėtumėt jame ne tik į priekį žiūrėti, bet ir atgal. Šeštoji sanglaudos ataskaita pateikia labai daug informacijos, ypač apie mokėjimus. Viskas, ką aš girdėjau per šeštąjį sanglaudos formą, buvo susijęs su ateitimi, tolima perspektyva. Kalbama apie 300 milijonų naujų eurų kurios turi sukurti Europos komisijos pirmininkas iš kažkur. Bet pažiūrėkime, kaip e, yra dirbama, kaip vykdomi mokėjimai. Norėčiau iš jūsų sužinoti, kokia yra padėtis Italijoje. Čia sėdi daug valstybių atstovų, e, kurios yra pateikusios labai daug sąskaitų 2015 metams. Iškyla daugybė problemų stengiantis perkelti sumas į kitus metus ir e, visiems e, pikta dėl to, kaip Europos institucijos dirba. Ir e, ta problema, aš manau, jau visus metus bręsta. Gali būti, kad Europa prisims didesnius įsipareigojimus negu mokėjimus, bet ar iš tiesų taip gali būti, ar taip galime suvaldyti padėtį. Jeigu mūsų žmonės, bendrovės, valstybės bendrovės, E, valstybės įmonės mumis pasitikė, tai taip ir turi būti, o dabargi Europa nemoka, neduoda išmokų. Aš prašiau, kad tai būtų įrašyta į darbo atvarkę. Sakėte, kad e, reikia keisti bendradarbiavimo su institucijomis darbą, su institucijomis keitimą. Ar jūs galvojate, kad regi komitetas galėtų aktyviau dalyvauti? O ir šioje diskusijoje mes mielai norėtumėm sugrįžti prie jūsų iniciatyvos. Jūs paminėjote du e, neformalius ministrų susitikimus, kurie yra labai svarbus, bet aš norėčiau, kad būtų įtrauktas punktas apie mokėjimus, nes apie juos niekada Europos masto renginių programuose nėra kalbama. Nors nu, tiesų jie labai svarbus. Yra priimta direktyva dėl e, delspinigių, dėl vėluojančių mokėjimų. Sakome, kad per 30 dienų mes turime sumokėti Bet ar ne tokia dabar yra taisyklė? Aš manau, kad tarybai tai yra pagrindinis dalykas. Ačiū, ponė Van Nistelroj. Ponas Von. Aš tik e, pasiklausiau koordinatoriaus, ar man galima iš tiesų kalbėti. Ačiū ministrė už pasisakymą. Aš e, klausiu panašiai, kaip ir e, ko klausė ponas Vaniselroj dėl biudžeto. Mes žinome, kad e, komisija teigia, jog iki 2013 metų pabaigos 23 milijonų neišmokėtų mokėjimų suma susikaupė. Dabar komisija sako, kad ir šiais metais 18 milijardų uh, eurų suma susikaups e, neišmokėtų mokėjimų. Greičiausiai tai atneš, sukurs problemų naudos gavėjams. Savaldybės, regionai, universitetai, nevyriausybinės organizacijos, e, bendrovės, visos, visi susidurs su problemomis dėl dėlsiamų mokėjimų. Kaip ES per artimiausius mėnesius e, pasieks valstybių narių vyriausybė ausis? Labai daug valstybių narių e, sutinka su tokia pozicija, bet yra daug, kurie su to nesutinka. Aš e, žinau, kad reikia e, įkalbėti valstybės narės, kad kai iškyla problemų dėl mokėjimų, jos kažkaip turi tas problemas spręsti, nes kitaip jų nevyriausybinės organizacijos, bendrovės, universitetai skūsis Ir klausimas panašus kaip ponoj Van Nisselraus. Ar jūs, kaip tarybos pirmininkas, per artimiausius kelis mėnesius bandysite tą klausimą spręsti ir bandysite įtikinti valstybės narės, kad e, užstrigus mokėjimams reikia problemas spręsti? Kitas klausimas dėl jaunimo žimtumo iniciatyvos, apie ją jūs kalbėjote savo žanginėje kalboje, apie jaunimo garantiją. Žinome, kad valstybės narės dabar e, parengė įgyvendinimo planus, bet ne visos valstybės dar pradėjo renkti schemas ir projektus. Žinome, pavyzdžiui, kad kai kurios valstybės narės naudoja pinigus e, net ne jaunimo garantijai, o toms, e, tiems projektams, kurie jau yra įgyvendinami. Tarp valstybių narių trūksta koordinavimo. Viena valstybė narė sako kalba vienaip, kita kalba kitaip. Ir vėlgi aš manau, kad jums per artimiausius kelius mėnesius tenks pagrindinis vaidmuo. Užtikrinkite, kad visos valstybės narės koordinuotų savo veiksmus ir optimaliai naudoja sanglaudos politikos fondus ir visus kitus ES fondus. Kol kas taip nėra. ES čia turi atlikti svarbu vaidmenį. Ką darysite, kad užtikrintume, kad visos valstybės narės būtų derintų, de, derintų savo veiksmus ir kaip uh, užtikrinti, kad visi fondai bus panaudoti geriausiai. Mr. Liuer. Ačiū. Pirmininkė neištareiškiai pavardės, atsiprašė. So you, Mr. Jakovčić. Ponas Jako, Jakovčić. Mhm. Aš e, tikiuosi, kad pirmininkaujant Italiją vienaip ar kitaip e, skirs pakankamai dėmesio ir viduržėmio jūros regionui. Aš esu iš Kroatijos ir su Italija esame kaimynai prie tos pačios jūros. Norėčiau sužinoti, kaip e, Adrijos jūros bendradarbiavimas bus vykdomas, žinant, kad yra sukurta Adrijos ir Jonijos jūros strategija, kuri netrukus turės būti pradėta įgyvendinti. Norėčiau sužinoti, kokios kaip jūs bendradarbiausite ir su kitais komisijos nariais, pavyzdžiui, su ponu Han ir ponė Kreto, kuri bus atsakinga už regionų plėtrą. Kaip žinome, ponas Han yra atsakingas už plėtrą. Aš tikiuosi, kad Italija turės labai aiškę strategiją e, šiam regionui. Ir jūs, kaip žinote, mus skalauja tos tą patį jūrą ir pučia tie patys vėjai. Kitas klausimas yra bendresnio pobūdžio. Aš esu naujas parlamentaras čia Europos parlamente ir e, Kroatijos e, parlamente nacionaliniu lygmeniu daugiau negu 20 metų jau dirbau. Turizmas, kaip žinia, Europos komisijoje susilaukia labai nedaug dėmesio. Lygiai taip pat ir Europos parlamentas šiais ryčiai daug laiko neskiria. Todėl norėčiau sužinoti, kaip Italijos vyriausybė, o Italijoje turizmas yra nepaprastai svarbus, e, spręs turizmo klausimus. Paprastai ši tema yra keliama sanglaudos politikos rėmose, kai kalbama apie bendrą ūkio padėties pagerinimą, kaip kurizma, turizmas galėtų padėti gerinant jaunimo gyvenimo sąlygas. Netgi galvoju apie tuos jaunus žmonės, kurie neturi pakankamo išsilavinimo. Uh, E, darbui turizme nebūtinai reikia aukšto išsilavinimo. Kaip turizmas galėtų geriau prisidėti prie Europos politikos? Ačiū, ponė Jakovič. O dabar suteiksiu žodį ponui Omarėje, vicepirmininkui. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, tarybos atstovė. Jūs kalbėjote apie regionų politikos e, reikšmingumą. Be abejo, mūsų komitetui e, politinis regionų aspektas labai rūpi ir mes stengiamės ženkliai prisidėti prie įvairiausių lygmens dėrybų regionų plėtros labui. Jūs e, žinote, kad šiame komitete yra tik tai regionų politikos draugai. Jūs, kaip ir aš, žinote, kad yra ir e, šią politiką stabdančių veiksnių. Todėl e, galiu pritarti tam, ką jūs sakėte, bet nepaprastai svarbu pademonstruoti, kad E, Europos fondai gali būti panaudojami efektyviai. Būtina užtikrinti skaidrumą ir kontrolę, kad e, kritikai, kurie užsipuola regionų politiką, o tai e, būna daroma dažnai be pagrindo, žinotų, kad jie yra neteisūs. Mes tarp koordinatorių pasiekėme susitarimą ir galiu pasakyti, kad visiems mums iškyla klausimas, dėl 23 milijardų eurų to įsiskolinimo, kuris e, e, susidarys biudžete ir dėl to turbūt daugam e, kyla klaustukų dėl mokėjimų. Žinoma, yra tam tikrų manevrų galimybė, kurie leis užtikrinti mokėjimų įvykdymą, bet žinome, kad dėl tokių sumų regionai e, susilauks rimtų padarinių. Ar pirmininkaujant Italija yra numačiusi kažką daryti, kad šis klausimas būtų išspręstas? Dar vienas aspektas, kurį norėjau paliesti - ryšys tarp struktūrinės politikos ir ekonominio valdymo. Kitaip tariant, e, makroekonominės sąlygos Jūsų norėčiau paklausti, kokių pozicijų girdite Europos pozicijoje? Ar egzistuoja viena bendra pozicija, ar jos skiriasi? Ar yra vienodai galvojama apie ryšį tarp ekonomikos valdysenos regionų politikos, ar yra skirtingų nuomonių? Ir galiausiai norėčiau pritarti pasiūlymui, kurį išsakė uh, mūsų kolega Lambertas Nicelroidė. E, Regi komitetas turėtų būti įtrauktas į įvairius politinius susitikimus, kuriuos organizuos e, jūsų mm, pirmininkavimo metu Italija. Ir e, mes tikimės, kad prie jų galėtume efektyviai prisidėti. Ačiū. Ačiū toliau. Pone Vana. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich natürlich auch den Fragen. Labai ačiū. Aš norėčiau prisidėti prie tų klausimų, kuriuos uždavė anksten, anksčiau kalbėjusiai dėl nesumokėtų skolų ir viso to poveikio sanglaudos politikai. Visą tai, aišku, mažina ES patikimumą, žmonių pasitikėjimą. Todėl reikia ieškoti greito sprendimo. Mano klausimas yra susijęs su jūs paminėtų klausimų investicijų programa, e, kuris sudarys 300 milijardų eurų Komisijos pirmininko Junkerio darbo programa, kuri rengiama, dar nėra baigta ir mano klausimas ir e, kokiamis vertybėmis bus pagrįsta ši investicijų programa. Kalbame apie tvarų augimą. E, jūs jį paminėjote kartą, tačiau norėčiau išgirsti tiksliai, kaip visą tai bus susijęs su tomis investicijomis į aplinkos apsaugą, alternatyvius energijos šaltinius, tvarų augimą, kaip tai inkorporuota į Italijos pirmininkavimo programą. Taip pat e, minėjote nedarbą, jaunimo nedarbą. E, vienas svarbus dalykas yra viešosios investicijos. E, pavyzdžiui, viešosios paslaugos ir viešosios investicijos šioje srityje tai yra didelės svarbos dalykas. Todėl mano klausimas yra, kokios gairės numatytos e, jūsų dėl investicijų viešajame sektorėje. Ačiū. Pone Damato. Sì, buonasera. Più o meno le domande abbiamo... Ačiū. Na, e, dauguma klausimų yra susijęs su, su ta, tomis pačiomis temomis. Tai yra augimo, ir, augimo paktas, investicijų e, tvarumas, įvairias pramonės. E, E, turizmo pramonė. Taip pat norėčiau užduoti, mm, tiksliau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad neformalaus sustikimo tarp ministrų turėtų būti kalbama ir apie struktūrinės reformas. Tos reformos tikrai turi būti struktūrinės, kad teiktų naudą piliečiams, įskaitant ir mano gimtoje šalyje Italijoje. So the... Ačiū, baigiame pirmąjį klausimų raundą, todėl Jums e, prašom žodis atsakyti. Grazie. Ačiū. Ačiū visiems už klausimus. Pabandysiu apjungti užduotus klausimus e, ir sugrupuoti juos pagal temas. Visų pirma, buvo daug akcentuojamas mokėjimo klausimas. Tai yra, aišku, labai įdomus e, ir svarbus dalykas, e, siekant užtikrinti sanglaudos politikos efektyvumą. Be abejo, įsipareigojimai nieko neverti, jeigu e, jiems įgyventinti neskiriamos lėšos biudžete. Kalbant apie mūsų įsipareigojimus, tai šiuo atžvilgiu Mes žinome, kad sanglaudos politikai skirtos lėšos yra nustatytos ir derantis su komisija bei padedant parlamentui, e, dėrėsimės ir stengsimės e, nemažinti e, minėtai politikai skirtų lėšų. Žinia, kad susidurime su problemomis, yra mažinamos išmokos iš biudžeto daug lėšų e, sumažinta kitoms politikoms, nestanglodos politikai, bet e, mūsų nuomonė e, įsiskolinimas bei nesumokėtos lėšos tikrai bus aptartos neformal, neformalios tarybos metu. Taip pat ir bendrojoje, bendrojoje reikalų taryboje lapkričio 19 dieną bus kalbama apie tai, kokį vaidmenį įsiskolinimai turi E, regioniai politikai. E, taigi šis klausimas bus aptartas e, kartu su kitais klausimais ir šiuo atžvilgiu Italija tikrai dės visas pastangas, kad klausimas būtų išspręstas, galiu tai garantuoti, tikrai turime visą tai omeny. Toliau buvo kalbama man atrodo, ponas Vohan kalbėjo apie projektus, kurie yra skirti jaunimui, kad nėra koordinavimo. Be abejo, koordinavimas tarp valstybių narių reikalingas, jaunimo garantijoms skiriame daug dėmesio, turime daug lūkesčių jos atžvilgių. Pavyzdžiui, Italijoje jaunimo nedarbas yra itin aukštas Ir tai yra ta problema, kurią mes visada akcentavome ir akcentuosime e, neformalioje taryboje tarp ministrų, kurie rūpinasi užimtumo ir darbo klausimais, kad egzistuoja fragmentavimas tarp įvairių gyventamųjų projektų ir dėl tos priežasties ne visada jaunimas tikrai gali pasinaudoti esamas galimybės. Ir e, fragmentacija egzistuoja ne tik tai tarp valstybių narių, bet ir kartais netgi pačioje valstybėje. Taigi šis klausimas taip pat, kaip buvo sakyta, labai aktualus. Ir galiu tik tai jūs e, patikinti, kad uh, dėsiu visas pastangas, kad būtų e, lėšos išmokėtos laiku, kad e, įmonės nesusidurtų su kokiomis nors e, problemomis ir kad galėtų tinkamai gyvendinti vairius projektus. Ponas Jakovič prašė informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinamos Adrijos jūros ir Jonijos jūros strategijos. E, turiu pasakyti, kad e, na, jau imtasi veiksmų pagal šią strategiją ir daug e, dėmesio bus skiriama įvairiems projektams ir galiu pasakyti, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kurie mums yra labai svarbus mm, daug dėmesio yra skiriama e, turizmui, e, jūrų ekonomikai. Taigi visą tai, ką Jūs pasakėte, tikrai labai yra aktualu Ir mes ketiname parengti tarybos išvadas e, Adrijos jūros strategijai skirtas pirmininkaujant Italijai. Taigi tikimės, kad tose tarybos išvadose bus daug elementų, kurie leis įgyvendinti vairias iniciatyvas ir projektus. Be abejo, turizmo sektorius e, Italijoje ir kitose valstybėse yra vienas iš tų sektorių, kur yra sukūriama labai daug darbo vietų. Ir per įvairias strategijas, pavyzdžiui, per Adrijos jūros strategijas e, galima na, imtis įvairių iniciatyvų, per kurias būtų galima dar papildomai e, skirti daugiau dėmesio turizmo sektoriui. Toliau ponas Omarijė kalbėjo apie tai, kad e, egzistuoja ne tik tai tie, kurie remia regionų politiką, bet ir, ir taip pat ir tie, kurie ją kritikuoja. Aš manau, kad regiono politika tikrai atlieka savo tikslą, kitaip tariant, remia tvarų vystimasi, e, remia e, vystimasi strateginė e, skirta kiekvienam atskiram regionui. Taigi aš galiu pasakyti tik tai tie, kad pinigai yra išleidžiami tinkamai, e, užtikrina didesnį e, teritorinį užtikrina didesnę teritorinę sanglaudą ir mes laikomės nuomonės, kad egzistuoja tikrai puikiai pusiausvyrą tarp nacionalinių, regioninių politikų, e, Taip pat egzistuoja ir akivaizdus ryšys tarp pastarųjų ir Europos politikų. E, aišku, yra vienas aktuolus klausimas, kaip, pavyzdžiui, regioniniai politikai skirtos lėšos yra panaudojamos. Mes, aišku, siekiame kuo didesnio jo, jų panaudojimo efektyvumo. Jūs sakote, kad na, gali egzistuoti įvairios, įvairios nuomonės. Uh, dėl e, regioninės politikos, e, dėl jos sąlygų, kad, e, na, žiūrint į pasiektus rezultatus, reikia žiūrėti situaciją skirtingose šalise ir at, būtent joms sukurti atskiras sąlygas. Ir tai būtent kritikuoja kai kurios šalis ir aš tą šalis asmeniškai palaikyčiau. Deja, neprisimenu e, kolegės iš Vokietijos pavardės. Už tai norėčiau atsiprašyti, bet pasižymėjau jūsų klausimą. Deja, negaliu atsakyti į jūsų konkretų klausimą. Iš tiesų ir aš norėčiau daugiau sužinoti, e, kas bus su tais 300 milijardų eurų, e, kurie bus skirti užimtumui viešajam sektoriui ir vystimus ir taip toliau ir nežinau, kaip tos lėšos bus paskirstytos. Man atrodo, kad komisijos pirmininkas Junkeris galėtų jums atsakyti į šį klausimą, kai na, pateiks e, paaiškinimus dėl minėtos investicijų programos. O mes tiesiog galime tikėtis, kad tie 300 milijonų eurų būtų skirti, kuo galima greičiau. Dėl struktūrinių reformų ir e, stabilumo bei augimo pakto peržiūra. E, kiek tai susijęs su sanglaudos politika? E, toks buvo klausimas. Man atrodo, kad visi sutarėme, kad augimo bei stabilumo politika yra labai svarbi. Ir todėl kaip ir mm, pasakiau savo įžanginėje kalboje, būtų gerai parengti atskirą augimo atnaujinimo strategiją. E, taip elgtis būtų protinga. Tuo metu būtų įvart, į, į, įvertintos ir kofinansavimo lėšos, e, kurios yra neįtraukiamos, pavyzdžiui, įvairius e, įsis, apskaičiavimus pagal e, stabilumo ir augimo paktą. E, Nes e, juk tos investicijos e, taip pat nėra daromas dėl to, kad viena ar kita valstybė taip nusprendė. Juk bendras finansavimas yra skiriamas tik tai po ilgų diskusijų ir panašiai. E, tokias diskusijas galėsime pradėti su nauja komisija. Bet laikausi nuomonės, kad tokios diskusijos yra reikalingos, nes visa tai dera su naujuoju E, ekonomikos gaivinimo planu, e, siekiant užtikrinti, kad e, investavimas į mūsų šalių ekonomikas būtų kuo paprastesnis. Ačiū. Ačiū, ponė Dalrėjo. Turime dar 30 minučių kitam klausimų raundui. Ir jau žinome, kurie kolegos norėtų užduoti klausimą. Pone Breso, prašom. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. E, ponas Delryja priminė tai, kad investicijos yra sumažėjusios 20 procentų Europos Sąjungoje. Kalbame apie Europos Sąjungos vidurkį ir greičiausiai kai kuriuose valstybėse šis sumažėjimas yra dar didesnis. E, man atrodo, kad kalbant apie biudžeto išlaidas, e, skaičius būtų daug mažesnės. Nors visos ES institucijos e, teigia, kad reikia gyvendinti sanglodos politiką, 20 metų strategiją, tačiau investicijų trūksta. Trūksta, kad būtų iš tiesų užtikrintas tas augimas ir didesnis užimtumas. Taigi aš norėčiau užduoti jūsų, jums klausimą, galvojant apie jūsų darbą, apie, apie Italijos pirmininkavimą, kaip jūs galėtumėte daugiau dėmesio skirti dėmesio investicijoms. Aišku, buvo minėti tie 300 milijardai, e, kurie turėtų būti traktuojami kaip papildomos lėšos, o ne pakeičiančios, tarkim, nacionalinės lėšos. Tačiau norėčiau daugiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama investicijų klausimui. Taip pat ir kitoms priemonėms, kurios, kurioms mm, leistų, pažiūrėjau, valstybėms narėms e, tarkim, skirti daugiau lėšų investicijoms. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kaip ketinate spręsti investicijų klausimą. Um, um, Madam Kreil. Ačiū toliau, ponė Kreja. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turiu atsiprašyti, dėja atėjau pavėlavusi ir negalėjau išklausyti jūsų įžanginio pasisakymo. Deja, e, kai tenka skristi į Briuselį, kad atvyktume į parlamentą, tai dažnai pavėluoju į posėdį. Jeigu užduos klausimą apie tai, apie ką jūs jau kalbėjote, tai prašom nebeatsakinėti. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie neapmokėtų e, sumų, ne, ne, ne, išmokėtų sumų klausimą. Tai yra problema, kuri paskartoja laikas nuo laiko. Ir aš norėčiau e, paminėti šį klausimą. Ar pirmininkaujantį Italiją turi konkrečių pasiūlymų, kaip sušvelninti šią problemą? Nes situacija tikrai darosi iškreipta. Vienintelė ES investicijų programa, reali investicijų programa nėra finansuojama, nes na, nėra e, sumo, apmokamos sąskaitos. Daugybė valstybių narių praneša, kad e, programos yra įvykdytos, tačiau sąskaitos negali būti mokėtos. Tai aišku mažina žmonių pasitikėjimą ES ir sunkina ateities programų ir investicijų planavimą. Norėčiau išgirsti konkretesnį atsakymą, o ne tik E, tokį atsakymą, kad neva visada taip yra ir mes darome viską, ką tik galime. E, antra, kitas klausimas. Nėra tiek daug patvirtintų partnerystės programų ir projektų. Ar turite kokiu nors iniciatyvų e, suplanuotų, jeigu jums tai įdomu, aišku, E, e, ta prasme, paimti globon, savo globon valstybės narės, padėti joms e, tas programas suderinti. Aišku, kurios programos turi daugiau patirties, kitos mažiau. Tačiau aišku, kad valstybės narės turi būti suinteresuotos, kad tie projektai kaip galima greičiau būtų pradėti gyvendinti. E, aišku, kad e, dar e, visos programos nėra pabaigtos ir dėl to atidėliojimai nėra naudingi, bandant kovoti, pavyzdžiui, su jaunimo nedarbu ir panašiai. Ar turite kokių minčių dėl pereinamojo laikotarpio, kad kol nėra naujų programų, galima būtų vykdyti senasias programas, kaip panaudoti kaip, tai kaip tam tikrą perinamą laikotarpį. Ar jūsų nuomonė pirmiausia reikėtų užbaigti senosius projektus, po to naujus projektus įgyvendinti? Dabar žodis ponui Guculinu, komiteto vicepirmininkui. Norėčiau pasakyti, kad kolegės paskutinė mintis yra įtin aktualu. Mes susidurime su dviguba problema. Iš vienos pusės yra šalių, kurios e, įgyvendina 2007-2014 metų programą. Taigi reikia leisti tom šalims e, baigti gyvendinti šio programavimo laikotarpio programas ir neprarasti e, tam laikotarpiu skirtų <clears throat> lėšų. Tačiau iš kitos pusės e, mes matome, kad na, partnerystės susitarimai yra įgyvendinami lietai. Todėl tik tai 2015 metų e, viduryje prasi, pradėsime įgyvendinti du, nuo 2015 iki 2020 metų e, skirtą programą. Taigi pradėsime naują programą įgyvendinti vėliau. Tas problemos dvilypiškumas yra labai aktualus nes e, būtent per artimiausias savaitės e, mes pamatysime, kad ne visos programos yra baigtos įgyvendinti. Toliau dar vienas e, pastebėjimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Mūsų aptariama tema e, yra susijusi su augimo ir stabilumo paktu. Tada pradedama kalbėti apie investicijas, apie taupimo priemonės, kaip visa tai tarpusavyje susiję. Na ir aišku, iš to įsivysto labai aštros diskusijos. Vis dėlto norėčiau paminėti vieną iniciatyvą, kurią, kurios ėmėsi regija komitetas pereitais metais. E, Deja, turiu pasakyti, kad nei taryba, nei komisija niekada netliko studijos. Kiek kainuoja mums e, stabilumo pakto taupimo tos griežtos priemonės? kiek prarandame darbo vietų, kiek prarandame BVP. Ir mm, kalbant apie ekonominę valdyseną, taigi gal su Europos parlamentu reikėtumėm pagalvoti kartu, kad būtų atlikta studija, pavyzdžiui, su pirmininkaujančia šalimi kad um, kitos pirmininkaujančios šalis galėtų jau uh, žinoti, nauja komisija galėtų žinoti tos uh, studijos rezultatus. Na, aš nenoriu pasakyti, kad ta studija būtų atlikta komisijos institucija ar ne. Gali būti iš išorės užsakyta studija. Kiek visą tai kainuoja? Nes uh, dažnai mes sprendimus priemame neturėdami tinkamos informacijos. Taigi norėčiau sužinoti, kiek kainuoja. Kiek kainuoja e, na, investicijų trūkumas, neišmokėtos lėšos, e, tarkim, sanglaudos politikai. Kiek visą tai kainuoja, sakykime, e, BVP e, požiūrių, darbo vietų požiūrių. Taigi, jeigu mes atsisakysime to m, Tarkim, jeigu mes atsiesime du dalykus - stabilumo ir augimo paktą bei sanglaudos politiką, kiek mes galėtumėm sutaupyti arba išlošti? Taigi dar kartą kartoju, siūlyčiau atlikti studiją, nes tai leistų mums tikrai gauti daugiau objektyvios informacijos šiuo klausimu. Dėkuoju. Thank you. Ačiū. Ponas Čiku. Sì, grazie, Presidente. Ačiū pirmininkė. Aš galiu pritarti paskutiniam kalbėjusiam kolegai. Vis dėlto reikėtų e, pasakyti, kad reikalingas strateginis požiūris. Europos Sąjunga remiasi trim svarbiais dalykais. Visų pirma, e, augimu, užimtumu ir mažosiamis vidinėmis įmonėmis. Tai yra iš tiesų e, labai aktualus klausimas, nes skirtingose regionuose egzistuoja labai dideli skirtumai. E, regionus reikia remti. 99 procentai mažų ir vidutinių įmonių e, būtent yra ekonomikos stuburas, užtikrinantis augimą, užimtumą ir taip toliau. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad egzistuoja neligus, neligybė tarp lyčių. Tai yra taip pat svarbus e, sanglaudos politikos elementas - lyčių lygybė. Buvo, atliktas, e, buvo atliktos e, didelis skaičius studijų, kad jeigu būtų užtikrinta lyčių lygybė, BVP padidėtų būtų su, su, sulaukta daugiau investicijų, būtų padidintas užimtumas, prieiga prie darbo e, rinkų, užtikrintas vienodesnis atlygis tarp skirtingų lyčių. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį į šiuos aspektus. Laikausi nuomonės, kad e, reikėtų iniciatyvų e, šioje srityje iš pirmininkančių šalies kad pagal dabartinės politikas būtų galima tikrai elimin, eliminuoti lyčių neligybę. Tokiu būdu būtų galima geriau, pavyzdžiui, užtikrinti prieigą jaunimui ir kitiems asmenims prie europinių lėšų. Mes norime tikrai, kad europinės politikos, jau nekalbu apie neišmokėtas sumas, kurios yra tikrai yra spręstinas klausimas. Vis dėlto laikausi nuomonės, kad reikia kalbėti ne tik apie ateitį, bet ir dabar. Reikia sukurti daug daugiau e, sąlygų, kad įmonės, jaunimas ir kiti asmenys galėtų e, geriau gauti finansavimą ir panašiai. Ačiū. Thank you. Ačiū. Toliau ponas Bogovič. Hvala. E, šesto poročilo. Ačiū. Šeštoji ataskaita dėl sanklaudos aiškiai sako vieną dalyką, tai yra kokios svarbios yra sanglaudos lėšos investicijoms atskirose valstybės narėse. Jų dalis sudaro nuo 20 iki 80 procentų viešųjų investicijų. Aš esu iš Slovenijos, na, o Slovenijoje didžioji dalis viešų investicijų per pastarį laikotarpį buvo susijusios su sanglaudos lėšomis. Tačiau turime problemą. Turime panaudoti trečdalį e, visų sanglaudos lėšų mm, nuo 7 iki 11 metų. Ir tas mokėjimo atsilikimas yra didžiulė problema Slovenijai ir Slovenijos savivaldybėms. Čia turime didžiulių, didžiulių problemų. E, pirmininkaujant valstybė turėtų rasti kažkokių sprendimų dėl tų vėluojančių mokėjimų, kad galėtume sėkmingai užbaigti 7-11 metų mokesnį laikotarpį. Taip pat norėčiau paraginti pirmininkaučios šalį žengti dar vieną žingsnį į priekį, kad tos šalis, kurios dar nėra pasirašiusios partnerystės susitarimų, būtų raginamos, skatinamos tai padaryti, kad kuo greičiau būtų pasirašyti tie sustarimai, kad per naują laikotarpį nuo 14 iki 20 metų galėtume tvirtinti naujas programas greitai ir galėtume pradėti naudoti veiksmingai lėšas. Taigi du dalykai. Reikia išspręsti vėluojančių mokėjimų problemą ir antra, valstybės narės turėtų būti raginamas kuo greičiau pasirašyti sustarimus. Ačiū, ponia Bogavičiau, ponas Eteričius. Thank you. Um, I'll be uh, comparatively brief. Ačiū. Aš kalbėsiu sakytinai trumpai, paprašysiu porą klausimų paaiškinti, kurie man labai rūpi. Ačiū už jūsų išsame įžanginę kalbą. Gal klystu, bet ar jūs e, e įžanginėje kalboje sakėte, kad e, finansavimas iš sanglaudos fondų nebus įrašytas į deficitinius skaičius? Man būtų labai įdomu sužinoti, kaip tai galima suderinti su atsakinga apskaita. E, Kitas svarbus dalykas, jūs irgi labai įdomiai pasakėte, kad laikotės e, pozicijos orientuotos į rezultatus. Aš sutinku, niekas dėl to negali ginčytis, bet kokiegi tie rezultatai, kuriuos jūs orientuojatės? Ar e, tai yra milžiniškos išlaidos, e, kad sukurtume daugybę darbo vietų tiems 25 milijonams Europos bedarbių? Kitas dalykas - sanglauda Ar ta politika dar yra tik gimstanti, trapi, ar e, tai yra jau įsitvirtinusi filosofija. Aš manau, kad tai leistų išspręsti nemažai problemų, jeigu suprastumėm, kaip tą vertiname. Jane. Ačiū už trumpą klausimą ir dabar komiteto vicepirmininkas ponas Paučiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas e, vyriausybės atstovė, mano klausimas labai trumpus, trumpas dėl e, sanglaudos fondų panaudojimo. Sanglaudos politika su 150 milijardų eurų yra pagrindinė ES investicinė priemonė. Jos tikslas paremti mažas vidutinės įmonės, ji turi sumažinti nedarbo lygį, turi padėti skatinti mažai anglės dvideginčio išmetančią ekonomiką ir taip toliau ir taip toliau. O klausimas būtų toks. Jūs pats sakėte, kad e, tie fondai yra panaudojami labai neefektyviai ir e, jūsų tikslas yra e, kuo optimaliau panaudoti fondus ir pasiekti geriausių įmanomų rezultatų. Todėl mano noriu paklausti, kokiu priemonių imsis Italija pirmininkaudama Europos tarybai, ar yra kokiu naujų priemonių, kuriuos jūs ketinate įgyvendinti, kad pagerėtų sanglaudos fondų panaudojimo efektyvumas. Konkrečiai, ar galėtumėt nurodyti, kokias priemonės taiksite? Thank you. Ačiū. Daugiau klausimų nėra. Ar neklystu? Taip, yra dar vienas. Ponas Feta. Yeah. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Tai yra ne klausimas, bet paraginimas pirmininkaujančiai šaliai. Negali būti paaiškinimo e, tuo atžvilgiu, kad regionų politika yra kritikuojama. Juk reikia būti sąžininkiams ir įvertinti geras praktikas ir pripažinti, kur suklydome. E, region, ir pač regioninės politikos rytyje. Taip pat yra dvi svarbios e, temos, kurios ir įsikristalizuoja mūsų diskusijose. Visų pirma, yra baiminamasi, kad e, buvo kalbama apie 300 milijonų eurų, apie būsimą investicijų programą, tačiau dauguma valstybių narių, dauguma kolegų sako, kad tai bus papildomos lėšos. Ir tikiuosi, kad jos bus e, skirtos ir kad duos teigiamų rezultatų sanglaudos e, politikos rytyje. Bet manau, kad e, kyla klausimas, ar tikrai e, tos lėšos 300 milijonų eurų bus rasti investicijų programai. Antras dalykas yra susijęs su augimo ir stabilumo paktu. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti ne klausimą, bet pateikti tokį pastebėjimą. Uh, E, buvo kalbama apie 2007-2013 metų programavimo laikotarpį ir e, vėluojamus e, mokėjimus. Taigi, galvojant apie stabilumo ir augimo paktą, Ir tai, kad nesumokėtų mokėjimų klausimas yra labai aktualus, siūlau geriau viską būsimojo programavimo laikotarpiu suplanuoti, kad nesirastų esamų, pro, kaip dabar, problemų. Suprantu, kad regionai skiriasi, turime skirtingų problemų, todėl aš norėčiau užduoti ne klausimą, o pateikti pasiūlymą, kad jie vėluotų tą, tą nesumokėtų sumų klausimą mes iškeltumėm kaip prioritetinį. And now... Ačiū. Ar dar yra klausimų? Ne? Ačiū. Suteikiu žodį e, ponui Del Rio. E... Ačiū. Buvo užduota klausimų dėl stabilumo ir augimo pakto. Laikausi nuomonės, kad e, pasiūlymas, e, kurį pateikė ponas e, Kodzolino, yra geras. Jisai sako, kad reikėtų įvertinti, kiek kainuoja investicijų nebuvimas. Į tai tikrai verta atkreipti dėmesį, nes dažnai e, neįvertinome e, tų kaštų, kiek kainuoja, tarkim, investicijų nebuvimas vienoje ar kitoje šalyje. E, šiuo atveju mes, turiu pasakyti, kad nenorime atsijėti stabilumo augimo pakto ir sanglodos politikos. Mes tiesiog pagal mūsų planus norime įsiaiškinti, e, kaip būtų, jeigu mes e, stabilumo ir augimo pakto e, poveikius įvertintumėm atskirai pagal du elementus - pagal stabilumą ir augimą per BVP. Per BVP. Taigi E, jeigu mes kalbame apie investicijas, kurios būtų papildomai skiriamos e, sanglaudos politikai ir kurios nepatektų į stabilumo ir augimo paktą, tada e, reikėtų pagalvoti, ar tokios investicijos pagal bendrą investavimą neturėtų būti įtrauktos į deficito apskaičiavimą nes e, būtent per bendrą finansavimą yra padidinamas e, BVP ir todėl tos sumos yra aktualios ir stabilumo bei augimo paktui. Žinia, kad e, vyksta ir įvairios dėrybos dėl investicijų sąlygos, kurio, pagal kurią būtų na, investicijoms numatytos atskiros sąlygos pagal stabilumo ir augimo paktą. Šiuo atžvilgiu yra akivaizdu, kad, e, tarkim, investicijos į strateginius e, e, investinės infrastruktūras, kurios leistų ES, tarkim, sutaupyti energijos, sumažinti CO2 emisijas, yra svarbios. Jos yra skirtos vidutiniam ir ilgalaikiam laikotarpiu ir užtikrina e, ilgalaikį augimą ir užimtumą. Todėl ne visos priemonės e, turėtų būti vienodai vertinamos, e, kaip pavyzdžiui sakė kolega Etevič arba buvo sakyta, kad na, reikėtų daugiau akcentuoti tas priemonės, kurios e, skirtos užimtumui. Ne visos priemonės yra vienodos, bet jeigu mes atliksime tų atskirų e, priemonių įvertinimą, pavyzdžiui, kai buvo atlikta paskutinio e, programavimo laikotarpiu, kurios, tarkim, priemonės užtikrino ilgalaikius rezultus, o ne tik tai trumpalaikius, tai tokio pobūdžio analizės tikrai bus labai svarbios E, būsimo, būsimo programavimo laikotarpiu, kadangi e, būtent atlikus tokių priemonių analizę bus galima lengviau priimti e, sprendimus ir derantis su įvairiais regionais dėl įvairių programų. Taigi taip trumpai norėčiau pristatyti priemonės. Manau, kad apie jas daugiau pakalbės komisaras Han. Uh, Bibio, mano manimu, e, jau dabar taiko egzante sąlygas investicijoms. Tai yra, žiūri visų pirma, kokias pasiekmes turės tos investicijos darbo vietoms, užimtumui ir e, dėl tos priežasties taiko egzantą e, įvertinimą. E, teikia tam daug e, dėmesio, o mes manome, kad būtent egzantė sąlygų kelimas būtent padidins investicijų efektyvumą. Taip pat norėčiau atsakyti į pono Krell klausimą. Suprantu, kad e, mokėjimų klausimas yra be nesvarbiausias, jam reikia skirti daug dėmesio, E, supratau, kad tai buvo problema, bet netokio masto. Dabar viską pasižymėjau ir pasistengsiu tikrai dėti pastangas, kad šis klausimas būtų sprendžiamas. Na ir tri, kai baigsis 7-13 metų programavimo laikotarpis, nesumokėtų sumų skaičius gali tikrai būti didelis. Uh, E, manau, kad planuojant išlaidas e, galime sumažinti tokių e, sulaikytų arba nesumokėtų lėšų klausimo problemos mastą. Dėl pro, par, partneryščių, susitarimų ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad kai kurie e, susitarimai buvo pasirašyti 2013 metų pabaigoje ir visa tai be abejo turės pasiekmių 2014-2020 e, metų programai, jos įgyvendinamas e, pavėluos. Šio klausimu manau, kad daugiau jums atsakymų pateiks, pateiks komisaras Han, nes jis būtent atsakingas už šią sritį. Kiekviena šalis, aišku, stengiasi vis padaryti viską, ką gali ir e, nemanau, kad būtų teisinga vien tik tai suteikti daugiau laiko valstybėms narėms kad jos e, galėtų baigti įgyvendinti atitinkamas regionės arba nacionalinės programas, nes buvo nustatytas e, tam tikras laikas, per kurį turėjo būti įgyvendinti projektai. Pavyzdžiui, Italijoje tikrai turime labai daug e, programų, kurios yra įgyvendinamos į nacionalinių regionių lygmenių, todėl uh, ir kurios turėjo būti įgyvendintos per tam tikrą laikotarpį. Todėl nematau priežasčių, dėl kodėl, kodėl turėtų būti programų įgyvenimo laikotarpiai pratesti. Ir tokios pozicijos mes norime laikytis. Iš principo, galime įvairiai paskatinti investicijas. Aš jau savo kalboje pasakiau, kad mm, investicijas paskatintų ne kažkokios e, bendros e, išimtis arba specialigos atskiroms valstybėms narėms. Turi būti na, strategija parengta komisijos, e, pagal kurią turėtų būti nustatyta, tarkim, tam tikras kofinansavimo tarifas vienam ar kitam klausimui. Taip pat sulaukiau labai daug e, minčių, e, paraginu, paraginimų iš pono Breso, Kocolino, Či, Čiko, taip pat ir Fito. E, Primsime visą tai domen per artimiausius mėnesius. Dar kartą kartoju, mes nenorime numatyti išimčių skirtingos valstybėms, norime na, sukurti kažkokią bendrą strategiją Europos Sąjungai. Tikiuosi, kad atsakiau į e, klausimus, sureagavau jūsų pasisakymus, taigi dar kartą norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą ir tikiuosi, kad e, mūsų bendras darbas yra naudingas visiems. Thank you, Mr. Del Rio. Dėkuoju. Pone Graciano Derijo, labai e, daug informacijos gavome iš šio pasikeitimo nuomonėmis. Leiskite pabrėžti, kad visi komiteto narių ar Europos parlamento narių pateikti klausimai yra registruojami, jie visi svarbus, nes atspindi Europos piliečių nuomonę. Mes atstovaujame visuomeniai, aptardami kasdienybės klausimus susijusius su regionų politikos įgyvendinimu. Kalbame apie mokėjimų klausimus, bet jie prilyksta pasitikėjimui tarp piliečių ir ES ir ES institucijų. Taigi mes tikimės, kad jūs e, atsakėte visus mūsų klausimus. Dėkoju už dalyvavimą komitete ir e, džiaugsiuosi galėdama su jumis susitikti iš naujo. So we'll have few minutes. Keletą minučių padarysim pertraukėlę, kol pasikeis svečiai ir netrukus ateis komisijos narys e, Hanas. Mhm. Dear colleagues. Kolegos. Šiandien džiaugiuosi e, turėdama galimybę pasveikinti mūsų tarpę poną Johannes Han. Jis yra komisijos narys atsakingas už regionų politiką. Mūsų komitete mes greičiausiai paskutinį kartą su juo pasikeisime nuomonėmis. Turiu galvoje, kai komisijos narys eina šias pareigas. Dabar suteiksiu jam žodį trumpam mm, įžanginiam pasisakymui, kuris truks nelgiau kaip 15 minučių, aš tikiuosi, o paskui suteiksiu žodį e, parlamento nariams, kurie galės pateikti klausimų. Labai džiaugiuosi, kad šiandien e, komisijos narys Hanas atėjo į mūsų komitetą ir suteikiu žodį jam nedelsdama. Ačiū. Labai ačiū. Iš tiesų E, sveikinu visus parlamente ir jeigu jūs nieko prieš, ypač norėčiau pasveikinti čia e, pona Oli Ren, kuris yra buvęs mano kolega. Jis dirbs dabar regi komitete ir turbūt, kai reikės vertinti makroekonominės sąlygas ir jų įtaką politikai, jis tikrai prisidės prie to darbo. Be bejonės ir tikimės, kad tai bus. Dabar, jei leisit, aš pereisiu į vokiečių kalbą, paskui grįšiu vėl į anglų kalbą. Dar kartas visus sveikinu šiltai e, parlamente. Ir dėkoju, kad mane pasikvietėte. Man labai malonu matyti kai kuriuos pažįstamus veidus, kai kurie iš jūsų einate e, šias pareigas šiame komitete e, jau ne pirmą kadenciją. Kaip sakė ponė pirmininkė, su manimi e, šiuose pareigose sustinkate paskutinį kartą. Aš kaip komisijos narys aškingas regionų politikas savo darbą baigiu. Tie, kurie čia dirbote saraisiais metais, turbūt sutiksite, kad palaikėme labai gerus santykius. Aš manau, kad iš tiesų mes sugebėjome kartu palaikyti labai e, gerus kontaktus ir ateityje e, šioje kadencijoje išliks tokie pat ryšiai tarp komisijos ir parlamento. Tai yra reikalinga nes be abejo e, yra daug bendrų sąlyčio taškų. Prieš penkerius metus buvo išsakyta labai daug skeptiškų minčių apie sanglaudos politikos vertę. Tuo metu e, aš tikėjau tą politiką, jeigu taip nebūtų buvę, nebūčiau apsėmę šių pareigų. Per krizę buvome priversti daugiau dėmesio skirti ekonomikos augimui, užimtumo skatinimui ir manau, kad galime didžiuotis tuo, ką kartu sugebėjome pasiekti. Nes galų gale ir parlamentas, ir komisija tempė vežimai tą pačią pusę. Mano nuomonė, Europos parlamentas per pastarąsias savaitės ir mėnesius suvaidino itin svarbu vaidmenį. Jeigu sudėtume visą laiką, kurį kartu praleidome, tai susidarytų labai nemažas ta laiko tarpas. Ir turiu pasakyti, kad per tą laiką mes nuveikėm tikrai nemažai sanglaudos politikos labui. Pažvelkime į augimo strategiją 2020. Sugebėjome e, pademonstruoti, kad kalbame apie gerą investicijų politiką, apie realią investicijų politiką. Nuo pasaulinės ekonomikos krizės pradžios Mes dirbame petis į petį ir e, tiesą sakant, nuo tos krizės nukentėjo visi Europos regionai, nepaisant to, e, mums pavyko pasiekti gerų rezultatų. Turiu patikrintų duomenų nuo 2012 metų, mums pavyko jau sukurti daug darbo vietų iki 2015 metų Yra paskaičiuota, kad bus sukurta 1,4 milijonai darbo vietų, 22 tūkstančiai MVI projektų, atsiprašau, 220 tūkstančių MVI projektų ir 80 tūkstančių naujai įsisteigusių bendrovių, daugiau negu 16 tūkstančių. Man šis skaičius labai svarbus. Jis rodo, kad atsiprašau, daugiau negu 60 tūkstančių mokslinio tyrimų projektų Jie man yra labai svarbus, nes e, mokslinio tyrimų sektorio galima sukurti tūkstančius darbo vietų, e, remiant e, tą plėtrą iš struktūrinių fondų. Pagal skaitmeninę darbo atverkę daugiau negu 5 milijonai vartotojų turi galimybę naudotis plačiai juoščių ryšių. Anksčiau tokios galimybės jie neturėjo. Mūsų planai nepasikeitė nepaisant krizės. Pastangų dedame labai daug, tačiau skirtumų tarp regionų išlieka ir tie skirtumai dėja neretai tik didėja. Du šimtai dvidešimt septyni iš dviejų šimtų septyniasdešimt regionų išgyveno investicijų sumažėjimą daugiau negu dvidešimčia procentų pastarųjų metų pokyčiai e, sukėlė ypatingą trinti nacionalinio biudžeto platmėje. Tai ypač pajutė kai kurios valstybės narės, kurios e, pasikliaudavo Europos investiciniais fondais viešų investicijų srityje. Neretai daugiau negu 50 procentų ateidavo iš Europos fondų. Taigi čia labai svarbu yra kalbėti tikslingai. Mokesčių mokėtojų labui reikia tikslingų, tvarių investicijų. Paminėsiu labai svarbių faktų. Yra sukurtas Europos 2020 projektas, kuriame dėmesys suteltas į ekonomikos augimą, ji yra susijęta su ex ante sąlygomis. Iš tiesų, mumsgi reikia užtikrinti, kad projektai būtų iš tiesų įgyvendinti. Be to, būtina pasirūpinti, kad E, būtų suderinti kiekybiniai tikslai. Regionų politikoje mes taip pat priklausome nuo ekonominės bendrosios aplinkos, bendro ekonomikos klimato. Būtina užtikrinti, kad e, jame e, dominuotų Europos ekonomikos valdysena. Mes esam tarsi pionieriai, stengiamės užtikrinti, kad vyktų makroekonominis bendradarbiavimas. Tam tikslui sukūrėme Baltijos jūros strategiją, Dunojaus regiono strategiją. Dabar galvojame, su, kad reikėtų ir Alpių regiono strategijos. Visa tai yra e, dabar puoselėjama. Dar turime ir Jonijos jūros strategiją. Mes visi aiškiai suprantame, kad tie projektai turi pridėtinės vertės. Europos integracija taip tik sustiprėja. Man iki pat šiol labai didelį įspūdį daro pasiektas sklandaus bendradarbiavimo lygis. Miesto urbanistinė politika taip pat įtraukta Europos politinė darbo atvarkė. Net 75 procentai Europos gyventojų gyvena e, urbanistinėse teritorijose. Ir labai svarbu apie tą skaičių galvoti. Mano minėtieji faktai vienas kitą tik papildo, jie nesikerta tarpusavyje. E, neturime turbūt dabar jau tokio griežto atskirimą tarp miesto ir kaimo teritorijos. Dabar miestai ir kaimai suartėja labiau negu bet kada anksčiau. Bet e, jokių būdų nenoriu pasakyti, kad tai yra trūkumas. Ar tai yra neigiamas reiškinys. Aš manau, kad e, reiškia, reikia aiškių apibrėžimų, ypač kai kalbame apie atsiskaitimą. Uh, Per pastarąjį laikotarpį mes skaičiavome, kad maždaug 40 milijardų eurų buvo išleista miesto teritorijoms, o pagal dabartinius skaičiavimus, pagal naująjį finansavimo laikotarpį, maždaug 60 milijardų jau bus skirta urbanistinėms teritorijoms. O baigdamas noriu visiems padėkoti už tai, kad e, taip aktyviai prisidėjote Europos solidarumo fondo steigimo. Per jį mes sugebėjome mobilizuoti lėšų kriziniams atvejams. Ir tai galim padaryti dabar žymiai greičiau. Valstybės narės nuolat reikalaudavo, kad e, tas fondas išliktų sudėtinė biudžeto dalimi Vis tik mums pavyko pagreitinti jo paskirstimo procesą ir dabar prireikė 5-6 mėnesių, anksčiau reikėjo 8-9 mėnesių, taigi šiek tiek vis tik jau geriau dabar. Noriu visiems padėkoti, vicepirmininkams ir kitiems, kurie su manimi dirbo už tai, kad mes kartu sugebėjome tiek daug išjudinti projektų ir pasiekti gerų rezultatų. Reikia pasakyti, kad visi pasiektieji rezultatai yra mūsų bendrų pastangų vaisius. Prieš penkerius metus mes apie tai kalbėjome. Tačiau visi žinome, kad išlieka didelis atotrukis tarp teorijos ir praktikos. Ir galų gale e, svarbiausia yra, kaip viskas įgyvendinama. Čia galiu pasakyti, kad yra labai daug žadančių ženklų, tačiau yra nemažai ir nerima keliančių ženklų. Aš tikiuosi, kad e, Vėliau mes e, dar diskutuosime tą temą, kalbame apie įgyvendinimo, naujosios finansų perspektyvas įgyvendinimo būklę. Šiandien 16 partnerystės susitarimų jau yra sudaryta ir e, labai nedaug trūksta, kad ir likusiuosius užbaigtume. Daugelis e, veiklos programų jau yra pateikta ir apie juos komentarą išsakyti, bet kol kas tik tai septynios programos buvo patvirtintos. Europos komisijos tarnybos labai aktyviai derasi su valstybėmis narėmis ir regionų administracija, kad būtų pasiekta reikalinga kokybė įgyvendinimui. Vadinasi, lieka dar daug nenuveikto darbo, tačiau esame pasiryžę neaukoti kokybės tempui. Norėčiau tą dar kartą priminti ir pabrėžti, kad mes kalbam ne apie greitus tempus, bet apie kokybę. Jeigu galime abiejų dalykų pasiekti, tai būtų idealu, bet vis, mes visuomet akcentuojame kokybę, tai yra mūsų prioritetas. Mes kalbamgi apie septynerius ar netgi dešimt metų, taigi aš manau, kad e, galima suprogramuoti tą laikotarpį pakankamai gerai. Aš pasinaudosiu šią progą ir padėkosiu kolegoms iš. E, administracinių tarnybų, ne tik regionų generaliniam direktorate, bet ir kitur. Šią vasarą jie netostogavo ir e, jiems vasaros nebuvo ne tik dėl prasto klimato, bet ir todėl, kad jie turėjo labai aktyviai dėrėti su valstybėmis narėmis apie partnerystės programas, apie bendradarbiavimo planus, operatyvinės programas, nebuvo jokios pertraukos. Mūsų institucijos buvo visuomet e, pasirengusios padėti ir ypač rūpjūčio mėnesį mes pasiekėme daug. Grįžtu prie partnerystės susitarimų ir veiklos programų, kurias pateikė valstybės narės. Jau akivaizdu, kad ši reforma atneš rezultatų. Akivaizdžiai pasikeitė finansavimo prioritetai lyginant su ankstesniu finansavimo laikotarpiu. Yra kalbama apie, apie pereimą prie energijos efektyvumo, vietos užimtumo, socialinės įtraukties, paramos verslui. Šiuo metu 150 milijardų eurų bus skirta pagrindiniams Europos plėtros fondo prioritetams, o 212 bus skirta Europos socialiniam fondui, tai yra du trešdaliai sangliudos biudžeto. Dar svarbiau yra tai, kad daugelis valstybių narių ir regionų nusprendė E, neapsiriboti minimaliais reguliavimo reikalavimais ir galų gale maždaug 37 milijardai eurų bus skirti paremti e, bendrovėms e, sukurtoms vietose. Manau, kad tai yra labai įspūdinga. Buvo numatyta reglamente tik 23 milijardai, o skirti 37. Žinoma, bus skirta daugiau išteklių per paskolas, garantijas, kitokias finansinės priemonės. Taip pat bus skiriamos dotacijos ir subsidijos. Tai yra sveikintina, tačiau padaryti galima dar daugiau, kad būtų optimaliai e, panaudota ES sanglaudos politikos e, įtaka. E, tiek aš norėjau šiandien Jums pasakyti ir aš manau, kad dabar labai geras laikas kalbėti apie tai, kad Europa turi skirti daugiau dėmesio privačių ir viešų investicijų kokybei. Tačiau tai turi būti daroma e, kartu su rimtu įsipareigojimu tas investicijas finansuoti. Praėjusiais metais sanglaudos politikoje e, neišmokėtų mokėjimų suma siekia 23,4 milijardus euro paskaičiuota, kad ta suma šiemet dar labiau išauks. E, parama e, sanglaudos politikos mokėjimams yra būtina, kad e, išnyktų grėsmė žlungantiems inovacijų projektams ir su, būtų suabejota galimybėms kovoti su skurdu ir panašiai. Biudžeto projekte likusiems 2014 metų mėnesiams ir 2015 metų e, projekte turi būti lėtinami tempai, metų pabaiga turi nelikti neiš, nepadengtų išmokėjimų ir visos programos turi būti deramai finansuojamas. Europos komisija tikisi, kad Europos parlamentas e, parems Europos parlamentą ir kviečia valstybės narės apsimti atsakomybę ir sumažinti netitikimą tarp politikos pareiškimų ir e, politinės retorikos ir institucinių įsipareigojimų bei sprendimų dėl biudžeto paskirstimo. E, gale, galų gale noriu paminėti atvirų durų dienas 91 miesto, e, daugybės regionų atstovai susitiks ir diskutuos čia Briuselėje, dar 300 renginių vyks vietose apie regionų politiką. Atvirų durų diena jis įvyks e, nuo spalio 6 iki 9 dienos po dviejų savaičių. Jo pagrindinis šūkis išmanusis augimas, išmanusis investicijos varomoji jėga. Per Europos parlamento komitetų savaitės yra organizuojamos e, tos atviros durų dienos. E, taip suteiksim galimybę kuo daugiau parlamentarų dalyvauti tose renginiuose. Pernai mes to nepadarėme ir tikimės, kad šiemet bus geriau. E, Atidarimo renginys įvyks Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje. Pirmą kartą jis bus suderintas su regijų ir konte komitetų bendru posėdžiu, tai suteiks dar daugiau galimybių padiskutuoti, ypatinga dėmesį skiriant administracinių gebėjimų kūrimui per Europos investicinius ir struktūrinius fondus. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti regi komiteto, regionas, prašau, komiteto pirmininkiai, ir pirmininkui, poniai Bresu ir ponui Valkasel, kurie per pasarosius penkerius metus, kaip regionų komiteto vadovai, kartu su manimi bendradarbiavo ir labai daug prisidėjo prie sanglūdos politikos reformos sėkmės. Galiu jūs tik paskatinti, dalyvauti kuo aktyviau atvirų durų dienose ir tikiuosi, kad vyks labai konstruktyvios diskusijos. Per artimiausius metus reikėtų nepamiršti, kad naujoji Europos komisija turės pateikti pirmąjį pasiūlymą E, tolesniai daugiametiai finansavimo programai ir mes tikimės, kad šis komitetas e, dalyvaus bent jau iki kadencijos pabaigos toje diskusijoje ir padės e, pasirenkti mano pasiekėjų iš anksto artėjantiems penkeriems metams. Ačiū. Thank you, Commissioner. As we... Ačiū, komisarė. Kaip ir Mm, tikėjomės, gavome daugybę informacijos e, apie tai, kaip, kokius dalykus, dalykus jums pavyko išspręsti sėkmingai ir kokios buvo problemos. Dėkuoju šią informaciją. Dabar turime 45 minutės diskusijai, apskaitimui nuomonėmis ir klausimams. Ir pradėsime nuo klausimų, kurios užduos koordinatoriai. Ponas Vanis Telrojus. Labai ačiū. Tai, kad ponas Hanas e, yra pas mus, tai nereiškia, kad čia yra klausimai. Mes neklausinėsime. Na, mes galėjome užduoti įvairius klausimus e, per ankstesnius susitikimus regi komitete. Palaikėme gerą dialogą ir šis laikotarpis buvo produktyvus. Jeigu suprasime, nuo ko pradėjome, tai Ši integruota sanglaudos ir regioninė politika iš pradžių nebuvo toks aiškus dalykas. Iš tiesų buvo tendencija daugiau išskaidytai finansuoti įvairias svarbės užduotis pagal 20 metų politiką, o rezultatas yra dar nuseklesnė integriuota politika, kur didžiausios, didžiausias investicinis biudžetas yra vadinamas Europos struktūriniai ir investicijų fondai. Tai yra pozityvu ir tai yra aišku, kaip jūs sakėte, pagal šeštąją sanglaudos ataskaitą, kuri bus aptarta detaliau šiame komitete. Tai yra jūsų palikimas, tai yra ką jūs padarėte, suderintamas taip pat e, šį darbą su mokslinio tyrimų fondu. Tai yra darbas tinkama kryptimi investuojant nusekliai į politiką invest, orientuotą į protingesnį augimą, į geresnę darbo jėgą. Vienas dalykas, kurio nesupratau, jūs kalbėjote apie snieglentės efektą ar sniego gniuštės efektą. Jūs esate iš Alpių, ar ne? Tačiau Man atrodo, kad tas e, mokėjimų trūkumas gali reikšti bet kurį. Aš nei slidinėti nemoku, nei snieglentę važinėti, tačiau jūsų kolega, ponė Kvinkein, atėjo į plenarinę posėdį ir sakė, kad jeigu nepataisysime savo santykio su mokėjimais, tai 20 metais trūkumas sudarys 40 procentų. Galbūt galime užkirsti kelią tokiam sniego gniuštės efektui. Na, o dabar rimtai. EPP jums e, dėkoja už jūsų atsidavimą. E, visą darbą teisėkuros procese visais atvejais ne parlamentas buvo nusteikęs prieš komisiją, ne, nekovojame, o dirbome kartu. Labai dažnai reikėjo tarybos atstovus įtraukti į tinkamą į diskusiją. Aš net nesuskaičiavau tų trialogų, kiek jų įvyko per e, šį laikotarpį dėl struktūrinių fondų. Gal maždaug 150 ar 200. bent jau dėl bendrojo reglamento, tai buvo apie 80 tų posėdžių. Tikiuosi, kad e, naujas parlamentas ir jūsų pasiekėjas, jūsų įpėdinis e, taip pat puikiai bendradarbiaus. Aišku, kad po krizės e, atsiras ir naujų klausimų, naujų diskusijų. Bet tikiuosi, kad tai, ką pasiekėme, išliks kaip pagrindas augimui ir geriems santykiams su valstybėmis, regionais ir miestais. Ačiū. Thank you, Mr. Nist. Ačiū, ponia Vanistelrojo, ponia Kril. Ačiū, komisarė. Manau, kad galiu kalbėti visos savo frakcijos vardu ir jos vardu padėkoti Jums už tai, ką nuveikėte savo darbo metu šiose pareigose. Mes dirbome daug kartu, dirbome sunkiai. Ačiū už tai, kad su mumis dirbote. Ir netgi jeigu komisija ne visada su mumis sutikdavo, ji buvo pasirengusi teikti mums faktus, teikti informaciją. Buvo pasirengusi tai daryta, daryti ir tai, aišku, yra sveikintina. Aišku, naudinga teikti informaciją, kuri priverstų kitą e, pusę galvoti. Taip ir buvo. Jeigu pažvelgsime į visą komisijos tarybos darbą, visas darbo grupės, tai turiu pasakyti, kad parlamente mes turėjome mažiau išteklių, turėjome galbūt mažiau ginklų, galbūt nesakyčiau, nereikėtų sakyti ginklų, bet mažiau priemonių, mažiau e, žmogiškųjų išteklių parlamente. Ir komisija visada mielai mums padėdavo, paremdavo ir leisdavo mums suformuoti savo nuomonę, kartais laimėti ginčius, galbūt ne visada, bet ne vieną kartą mums tai pavyko padaryti. Dėkoju Jums už tai. Jūs pasakėte keletą dalykų, dėl kurių absoliučiai sutarėme. Tai yra per sanglaudos politiką remti mokslinius tyrimus, užtikrinant, kad mokslinius tyrimus galima būtų naudoti kovai prieš klimato kaitą. Čia mes visiškai e, su jumis sutikome nuo pat pradžių. Taip pat kalbant apie miestus, jų tvarę plėtrą, taip pat e, kalbantis demografijos klausimais. Šis klausimas aktualus jau daugelį metų, nors atsakymų iki šiol nėra daug. Mums pavyko rasti keletą atsakymų per pastarosius penkerius metus iš šį klausimą. Ir manau, kad sukūrėme labai gerą pagrindą sanglaudos politikai, siekiant, kad regionai suartėtų ir būtų sprendžiamos realios žmonių problemos. Dabar norėčiau tai susijęti su klausimu, kurį norėčiau užduoti. sakyčiau, kad daug, per daugelį sustikimų, trialogų mes e, deriname naują sanglaudos politiką ir kaip parlamentas baigė šį darbą beveik laiku. Tačiau aišku, kad viso to įgyvendinimas neprasidės taip greitai, tačiau man šiek tiek nerima kelia tai, kad Tai yra tik tai 16 partnerystės susitarimų ir 7 veiklos programos yra patvirtintos iki šiol. Aišku, tai nėra komisijos kaltė, aš to nesakau. Tačiau skaičiai yra tokie. Kartais pačios valstybės narės e, lietai juda. Tačiau ką galėtų padaryti parlamentas, kad viskas pajudėtų greičiau, mes esame suinteresuoti kad viskas vyktų veiksmingiau ir greičiau. Piliečiams reikia matyti, kad pokyčiai vyksta. Na, o turim galvoje ekonomikos ir finansų krizę. Reikia užtikrinti, kad žmonės pajustų, sužinotų, kad sukurtos priemonės, e, kurias galima panaudoti. Todėl Būčiau dėkinga, jeigu galėtumėte pasufleruoti, kaip viską pagreitinti. Aišku, kad kokybė yra svarbiau negu greitis, negu tempas, tačiau jeigu turi kokybiškai gerus projektus, e, reikia kažkokiu būdu juos pastumėti į priekį. Ir jeigu veiklos programa dar nepatvirtinta, tai galbūt reikia užtikrinti, kad regionai už tai būtų atsakingi atsakingi ir kad e, jeigu matoma, kad programa bus patvirtinta netrukus, arbūt, galbūt galima pradėti ją finansuoti, užkamšyti spragas, kad būtų išvengta situacijos, kuomet e, projektai nutraukiami, po to vėl atnaujinami, nes reikia daugiau testinumo. Taigi, mielai išklausyčiau jūsų atsakymų į šios klausimus per paskutinį mūsų susitikimą. Galbūt būtų galima rasti tam tikrų perinamųjų sprendimų tokiems e, sprendimams. Pone Nikolsonai, ar norite kalbėti? Ne, ponas Jakovčič. Dame i gospodo, e, dozvolite mi da kao čo... Ponius ir ponai, Norėčiau kalbėti kaip e, e, žmogus, kuris neseniai tik atsisėdo kitoje stalo pusėje. Ir iki šiol aš e, buvau prie regionų fondų panaudojimo, panaudotojų, nes vienam Kroatijos regionui vadovavau. Turiu pasakyti, kad mano pirmtako kalba buvo labai logiška. Jis e, teisingai pasakė, kad jūsų e, veiksmai, jūsų pastangos atnešė daug gerų rezultatų ir tikrai buvo daug galimybių gerai panaudoti ES fondus, ar tai būtų dideliems ar mažiems projektams. Galiu pasakyti, kaip e, praktiškai įgyvendinęs šimtus projektų e, finansuotų iš jūsų departamentų kad e, viskas, ką jūs padarėte, turi labai daug vertės ir dėkoju už nuoširdų bendradarbiavimą. Esu tikras, kad ateityje mes turėsim galimybių toliau palaikyti ryšį. Norėčiau pateikti pavyzdį, kuris atspindi vis dar išliekančių problemų. O gal netgi du pavyzdžius pateiksiu. Pirmiausia, reikėtų stengti supaprastinti kai kurias procedūras. Ypač, kai kalbame apie projektus, kurie vienai per kitaip yra tarsi kartoja vieni kitus. E, jie tarsi e, pakartoja scenarijų. Ir ES finansavimo programos irgi yra labai panašios, vos neidentiškos. Todėl reikėtų ieškoti kažkokių trumpesnių būdų, greitesnių būdų tokias programas finansuoti. Pone Greslė kalbėjo apie e, programas, kurios jau anksčiau buvo finansuotos ir kurios dabar turėtų būti finansuojamas tuo pačiu principu. Kitas dalykas, mes kalbėjome apie vieną projektą e, tarp Slovenijos ir Kroatijos. Labai smarkiai vėlavo Slovenai ir mes, Kroatai, buvome tarsi užblokuoti beveik metus mes e, negalėjom nieko daryti. Ir tai nebuvo susijęs su to, kad pinigų nebuvo. Pinigai kaip ir buvo pateikti, bet nebuvo priimami reikalingi sprendimai. Ir e, labai daug nevyriausybinio organizacijų bendrovių turėjo laukti ir žiūrėti, kas bus toliau e, pas mūsų tiesioginius kaimynus žiūrėjome, ar ne, galvojame, ar nebūtų įmanoma priimti sprendimų dėl e, lėšų investavimo skirtingose e, valstybės, valstybės sienos pusėse. Dėl e, Liublianos dėlsimo mes negalėjom priimti reikalingų sprendimų. Ir Dar norėčiau šitą pasakyti dėl jūsų būsimo darbo. Žinote, kad Kroatija, Bosnija ir Hercegovina labai ženkliai nukentėjo dėl potvinių. Ir e, gerai, kad e, e, jūs savo akimis atvažiavote pažiūrėti, kaip tai atrodė. Si, je ne serai pas euh, très long. Ačiū, vicepirmininkas komiteto. Aš nekalbėsiu ilgai, aš irgi noriu pabrėžti, kad labai kokybiški buvo santykiai tarp mūsų komiteto, mūsų dėrybų komandos ir jūsų per trilogą. Bendrai tarp Europos komisijos. Jūs komisijos nariai Hanai nuolat klausėte Europos parlamento balso ir aš jums už tai noriu padėkoti. Taip pat leiskite pabrėžti, kad jūs ypatingą dėmesį skyrėte ultraperiferiniams regionams. Jūs pats atvykote į Reunioną ir Majotą salą ir aš tikiuosi, kad e, nauji vėjai, kuriuos jūs pradėjote skleisti, ne, ne, nesustos, kad jie ir toliau bus jaučiami. Bendrai per trilogą mes nuolat kalbame, kad reikia suderinti saglaudos fondus su naujaisiais iššūkiais, nes pasaulisgi be persojo keičiasi. Struktūriniai fondai e, apima ir solidarumo fondus, bet lygiai taip pat mes e, turime e, galvoti apie tai, kas šiandien yra įvardinama kaip investiciniai fondai. Jie turi būti pritaikyti naujiems iššūkiams, tokiems kaip energijos efektyvumas, klimato kaita, urbanistiniai iššūkiai ir panašiai. Be abejo, yra daug e, temų, kuriomis galėtume ir toliau kalbėtis, galėčiau aš tęsti be galo, bet, e, e, pavyzdžiui, galėčiau pateikti mintį dėl regionų strategijos, dėl jos pritaikymo prie. E, klimato kaitos iššūkių. Jūs sakėte, kad maždaug 70 procentų, daugiau negu 70 procentų gyventojų gyvena miestuose. Klimato kaitos problemų mes negalėsime išspręsti, jeigu nepriimsime e, griežtesnių e, reglamentų miestams, o taip pat ir kaimams e, turėtume galvoti apie regionų politikos pagrindinių principų persvarstymą iki 2020 metų. Pats laikas galvoti ir apie laikotarpį po 2020 metų, įvertinant sąlygas, kurias jų dabar galime išvelgti. O sąlygos bus labai sudėtingos, turiu galvoje politinės sąlygas taip pat, josgi nuolat keičiasi. Pažiūrėkite, kas dedasi Europos taryboje. Ir mes e, prisidėjome prie reglamento rengimo uh, per darybęs. Todėl mes iš dalies ir nešame atsakomybę už tai, kad tas reglamentas būtų įgyvendintas e, efektyviai iki naujų darybų pradžios e, per kurias bus kalbamasi dėl ateities regionų politikos. Bet kokiu atveju mes e, turime atspindėti ES pagrindinius poreikius. Aš noriu Jums dar kartą padėkoti už partnerystę, kuri buvo puikiai tarp mūsų. Thank you, Mr. Amarėja. Ačiū, ponė Marija. Ačiū. Esu nauja šio Europos parlamento narė, esu nauja žmogus šiame komitete, tačiau pažįstu komisarą Haną. Uh, E, kai nuo tų laikų, kai dirbome vienos savivaldybėje, priklausome tuo metu skirtingoms politinėms partijoms, turėjome skirtingą požiūrį ir kalbant apie vieną ir apie Austriją, tačiau norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. E, daug pasiekėte kaip e, žmogus, kuris yra atsakingas už regionų politiką. Visą laiką man atrodo, kad dėl fondų mąstame panašiai. Taip ir manėme, kad praeitįje mažai buvo dėmesio skirta miestams, nes miestai tikrai gali prisidėti prie pokyčių, apie ką kalbama ir šeštojoje ataskaitoje. Dėl bendro intereso paslaugų. Jos taip pat yra labai svarbios. Taigi, man atrodo, kad reikia ir toliau dirbti šiuose srityse. Ir jūs e, daug prie viso prisidėjote. E, kalbėjote apie 60 milijardų eurų, kur, kurie turėtų būti skirti per kitą uh, finansavimo laikotarpį, tačiau to neužtenka, mes turime užtikrinti tikrai, kad miestai galėtų aktyviau dalyvauti panaudojant investicijas, nes e, šiandien yra tokia situacija, kad miestai negali nieko padaryti, todėl, kad yra labai numatyti griežti kriterijai stabilumo ir augimo pakte. Netgi viena, kuri kaip miestas yra stipri, susiduria su problemomis dėl e, stabilumo ir augimo pakto ir kartais negali pritraukti investicijų, kurios yra reikalingos, kad būtų pasiekti 20 metų tikslai. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą. Aš remiu e, viešųjų paslaugų darbo grupės darbą ir ten yra iškeltas klausimas, kad reikėtų mm, numatyti investicijas viešajam sektoriui. Ir būtent tokios lėšos uh, joms neturėtų būti taikomi tie griežti kriterijai pagal uh, augimo ir stabilumo paktą. Visai neseniai mes su kolega iš Italijos uh, e, diskutavome apie tai, kas turėtų būti įtraukta ir neįtraukta apskaičiuojant deficitą. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie ilgalaikės uh, perspektyvas. Ar, pavyzdžiui, investicijos į viešąjį sektorį gali būti neįtrauktas apskaičiuojant uh, deficitą. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, gal galite pateikti pasiūlymų mums arba jūsų pasiekėjui, kaip geriau kontroliuoti viešasias išlaidas, kad po to nereikėtų kreiptis į OLAF. Taip pat norėčiau sužinoti, štai ką daug valstybių narių vėluoja su partnerysčių susitarimais. Ar turite kažkokių pasiūlymų, kaip paskatinti tas valstybės narės, kuo greičiau na, sudaryti tas partnerystės e, sutartis? Be abejo, m, skirtant joms pakankamai laiko. Nes žinote, kad šiuo atžvilgiu laikas tikrai yra labai svarbus, galvojant apie vėlesnį e, pinigų skirimą pagal tas partnerystės sutartis. Toliau norėčiau mm, pakalbėti apie pramonės sektorių visoje Europos Sąjungoje. Atrodo, kad dabar e, mažai dėmesio skiriama didelė, did, pramoniai e, didelėms įmonėms. Daug dėmesio tuo tarpu yra skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Tai yra pirmasis e, klausimų ir atsakymų raundas, taigi dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Hanui. Ačiū. Ačiū už gerus žodžius. Tai, ką mes sugebėjome pasiekti kartu, E, buvo pasiekta tik tai visų mūsų dėka. Dar pasikartosiu. Esu įsitikinęs, kad e, baigiantis mano darbui, taigi iki spalio pabaigos, visas šalis bus pasirašiusios būtinus e, susitarimus su Kroatija. Ir iki metų pabaigos Kroatija galės pradėti įgyvendinti atitinkamas iniciatyvas. Aš galiu tik tai pasakyti, kad kalbant apie veiklos programą, e, pusė veiksmų, dėl pusė veiksmų pagal veiklos programą jau yra sutarta, o dėl paramos priemonių reikia suprasti, kas yra tie partnerystės, yra naujas dalykas netgi pačiai komisijai. Na, dažnai buvo keičiamasi e, nuomonėmis su skirtingomis žinybomis, taip pat ir valstybėmis narėmis, tačiau e, šio viso proceso rezultatas yra glaustesni, glaudesni ryšiai. Ta pati galiu pasiūlyti regionams. Regionai gali, turi glaudžiau bendradarbiauti. Tai yra tikrai naudingas dalykas. Ir Galime dabar šiandieną tik tai pasidžiaugti pasiekti, pasiektais rezultatais. Lankstumo klausimas. Niekam nepas, nepaslaptis, kad valstybės narės e, nori daugiau lankstumo, jos nebenori tų griežtų taisyklių. Būtent e, dėl tos priežasties ir buvo pradėtos e, konsultacijos su valstybėmis narėmis kurios e, ženkliai pasistumėjo į priekį pastaruoju metu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką ir norėčiau, kad jūs priimtumėt domėn tai, ką pasakysiu. Aišku, mes galime pateikti informaciją apie atskirą šalį arba apie atskirą regioną, bet e, mūsų tikslas yra įgyven, vadovautis tokiu šūkiu, kad e, investicijos seka paskui projektą. Ir pažanga turi būti vertinama praktiškai vos ne kas savaitę. Tačiau tai taip pat yra naujas dalykas ir komisijai. O valstybėms narėms, regionams e, reikia ilgalaikės e, strategijos regionams vystytis. Tos strategijos turi būti suderintos ir kad būtų galima vėliau įvertinti, ar atitinkami tikslai yra pasiekti, ar atitinkamų strategijų yra laikomasi. Nežinau, ką apie tai man, mano mano pasiekėjas, bet tikiuosi, kad e, jis e, priims e, tokį požiūrį domėn. Kitaip tariant, tai yra požiūris, kuris tikrai leidžia užtikrinti ir kokybę, ir tvarumą. Toliau dar vienas dalykas. Jeigu mes žiūrėsime į mokėjimus rautus į valstybės nares, tai pamatysite, kad metams bėgant mes sugebėjome užtikrinti e, vienodus ir palyginamus e, mokėjimus rautus. Šiandieną mokėjimų srautas yra susijęs su strategija, kuri buvo numatyta 2007-2013 metams. O kalbant 2015-2017 e, metus, tikiuosi, kad nesumokėtų pinigų klausimas bus išspręstas. Kitais metais e, matysime, kokia bus tendencija. Greičiausiai e, mokėjimų srautas mažės. Taigi būtent kitais metais mes pamatysime dabartinio sprendimo pasiekmes. E, Deja bus e, tam tikras laikotarpis, kur nebus e, užtikrintas pinigų srautų pusiausviras, bet tas laikotarpis greitai baigsis ir regionai galės pradėti įgyvendinti naujus projektus, skirti investicijas projektams, kurie bus ilgalaikiai. Kol kas mes na, nesugebėjome susitarti dėl kelių projektų, Tačiau dėl 99 procentai projektų e, bus e, baigti įgyvendinti e, per nustatytą laikotarpį. Kitaip tariant, kas mums svarbu? Svarbu patikimumas. Dauguma regionų turi ekspertų, kurie, pavyzdžiui, gali priimti sprendimus, kuris e, e, projektas yra sėkmingas ir kuris ne, ir kuriam e, reikės, pavyzdžiui, skirti papildomų lėšų. Taigi ateityje tikiuosi, kad nebus problemų su mokėjimais. Ne, nors aš žinau, kad yra vieni regionai, kuriuose tas mokėjimų klausimas yra aktualesnis nei kitoms. Tuo tarpu kitos šalis e, turi vis dar mm, užtikrinti, kad e, būtų neperkelti kažkokie e, įsiskolinimai kitam e, programavimo laikotarpiu. Dėja, kalbant apie kuriuos regionus, mm, gali taip atsitikti. Ir taip gali atsitikti dėl administracijos kalties. Taip pat yra labai daug galimybių, kaip būtų galima supaprastinti procedūras. E, valstybės narės e, nori sukurti e, papildomų reikalavimų kažkokias ypatingas sąlygas numatyti. Mes taip pat norime numatyti tam tikrus principus. Pavyzdžiui, jeigu matome, kad e, dėl vieno ar kito projekto problemų nekyla, galime sumažinti auditų skaičių. Būtent tai būtų galima supaprastinti gyvenimą projekto administratoriams. Taip pat e, numatome galimybę paraiškų teikėjams e, pasinaudoti jau esamoms struktūroms, kurios leistų joms, pavyzdžiui, parengti e, projektų dokumentus. E, kito programavimo laikotarpio metu greičiausiai komisija pasinaudos JASPA sprendimais. Tokiu būdu mes nesukursime kažkokio papildomo uh, E, na, ne, nereikalausime kažkokio papildomo įvertinimo. Ir tai tikrai būtų, tai būtų galima na, paskar, paspartinti projekto patvirtinimo arba analizės laikotarpį. Dėl potvinių Kroatijoje. E, šiuo metu mes inicijavimo procedūrą atliekame įvairiausius įvertinimus E, prašymų, kurių sulaukėme tiesiogiai iš Kroatijos, taip pat ir iš Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos. Ir, na, šiuo atžvilgiu e, to šalis nepatektų į Europos solidarumo fondo reglamento taikymos rytį, tačiau yra ir kitų lėšų, e, kurios būtų galima panaudoti Bosnijai Hercegovinai, kad ji galėtų įspręsti ar padengti tą žalą, kuri atsirado dėl potvinių. Toliau miestų klausimas. Apie tai daugiau nieko kaip ir nereikėtų sakyti. Mes sakėme, kad 20 metų strategija turi apimti ir miestus. Kitaip tariant, miestai turi vaidinti vaidmenį e, šią strategiją gyvendinant. Pavyzdžiui, buvo e, pavyzdžių iš Italijos. E, taigi, aš norėčiau tikrai pamatyti, kaip pavyzdžiui na, Italijos modeliai būtų galima pritaikyti kitur. Dėl investavimo priemonių Reikėtų pabrėžti, kad ne visos e, šalis turi tą pačią konstitucinę santvarką. E, kai kurios šalis yra labiau centralizuotos, e, kitos mažiau centralizuotos. Pavyzdžiui, Ispanija. Reikėtų paminėti ir Baltijos šalis, Prancūziją, Pavyzdžiui, čia egzistuoja vietos valdžios institucijos, e, kurioms, e, sakykime, netgi galioja toks draudimas įsiskolinti. Taigi, kalbant apie makroekonominės sąlygas, e, vietos valdžios institucijoms yra taikomi labai skirtingi kriterijai. Be abejo, kas yra aktualiausia, tai yra tie rezultatai, e, yra, kurie yra pasiekiami nacionaliniu lygmeniu, nes, kaip ir sakyta, situacija skirt, skirtose, skirtingose šalyse yra kitokia. E, buvo minėta investicijų sąlyga, e, ką ji reiškia. Investavimo projektai gali būti finansuojami ir tam finansavimui nebus taikomas Maastrichto kriterijai. Aišku, su tam tikromis iš, i, išimtimis, kurios yra sudarom, sutar, suderinamos su komisija. Aš laikausi nuomonės, kad e, investicijų klausimas e, turi būti sprendžiamas, bet e, taip pat suprantu sunkumus, kurie egzistuoja ir tai, kad e, ta investavimo sąlyga gali būti įvairiai interpretuojama. Tai yra, kas yra tas e, didelio prioriteto ar didelio visuomenės intereso investavimas. Taigi labai svarbus aiškumas ir viskas priklauso nuo detalių. Jeigu mes galėtumėm numatyti kažkokią procentą, kiek turėtų būti skiriama, tarkim, viešojo sektoriaus investicijoms ir mm, koks procentas galbūt, sakykime, nebūtų įtrauktas į deficito apskaičiavimą, būtų vienas toks iš variantų, bet pačios valstybės narės turėtų priimti sprendimus. Mano kolega Oli Ereni, Renas e, daug dėmesio skiria mažoms ir vidutinėms įmonėms ir joms e, skirtai programai. E, valstybės narė žino, kad jeigu bus skatinamos mažos ir vidutinės įmonės, bus galima geriau panaudoti ES fondus. Nes, pavyzdžiui, mažoms vidutinėms įmonėms skiriant lėšas iš ES fondų nėra bendra finansavimo reikalavimo. Kitaip tariant, valstybėms narėms e, lengviau užtikrinti tai, kad mažos ir vidutinės įmonės gautų lengviau kreditą, pavyzdžiui, iš bankų pagal, tarkim, mažų ir vidutinių įmonių iniciatyvą. E, ir sakoma, kad e, mažai ir vidutiniai įmoniai gali būti skiriama netgi iki 120 procentų reikiamos, tarkim, vyklai sumos. Dabar dėl to, ką pasakė kolega iš Italijos, mums reikalinga ir pramonė, ir verslininkai, taigi reikalingas toks dvilypis požiūris. ES jau egzistuoja stipri pramonė ir dabar mums labai svarbu išsiaiškinti, e, kokie, kokie pramonės sektoriai yra svarbiausi ir kokias priemonės mes galime panaudoti tai pramoniai paskatinti. Dėkuoju. Ačiū komisijos nariui. Turime dar keletą minučių. Ir turime sąrašą kolegų, kurie norėtų užduoti klausimus. Todėl paprašysiu kalbėti trumpai. kad turėtume galimybę išklausyti komisijos nario atsakymus, pana Zelė. Ačiū, pana pirmininkė. Turiu nemažai klausimų, bet kadangi neturime daug laiko, išsakysiu tris ar keturis. Pirmiausia, galiu pritarti visoms padėkoms, kurios kiti išsakė už puikų komisijos nario darbų, darbą. anksčiau komisija palaikydavo tarybą. Na, o dabar, remiantis Lisbonos sutartimi, parlamentas yra teisės aktų leidėjas taip pat ir jūs gerbėte šį parlamento vaidmenį, dėkoju Jums už tai. Buvo panėti keli dalykai, kurie uh, mus verčia miestus laikyti sanglaudos politikos centru. Na, miestai kaip sakėte, puikiai pasinaudojo sanglaudos politiką, kad e, pagerintų savo padėtį. Mums pavyko pasiekti nemažai dalykų. Elgesio kodeksas, pavyzdžiui, jį pasirašė valstybės narės, jūs turi pripažinti daugia pakopį valdysenos procesą. Kai kuriuose šalise tai nėra toks pažįstamas jau procesas. Taip pat parengėme projektų E, kurie nekelia kofinansavimo reikalavimų, jeigu kai kuriems projektams. Antra, biudžeto klausimas. Junkero komisija žada 300 milijardų investicijų. Ar komisija iki galo panaudos e, tokius projektus, nes Nepmokėtos e, sąskaitos iš ankstesnių e, sąskaitų yra kliūtis. Aš tikiuosi, kaip optimistas, kad tai bus per šios kelius metus išspręsta, kaip jūs sakėte. Pastarojo metu kai kurie miestai negalėjo vykdyti naujų projektų, tai yra, reiškia, kad jie negali išnaudoti savo potencialo iki galo. komisija leido padidėti įsipareigojimams bėgant metams. Tačiau tai, kad lėšos senka, reiškia, kad tų įsipareigojimų ateityje nebus galima įvykdyti. Turime būti atsargus, kad vidutinio laikotarpio peržiūra numatyti aiškus plenus, tačiau jų nebus įmanoma įgyvendinti, jeigu nebus lėšų. Dar vienas dalykas yra tas, kad komisija ir parlamentas išplėtė regioninio bendradarbiavimo sritį ir turint galvoje naują jūsų vaidmenį komisijoje, ar galėsite tą regioninio bendradarbiavimo idėją propaguoti E, toliau kitose sritise. Man atrodo, kad šį bruožą svarbu išlaikyti, nes turint e, galvoje situaciją kaiminėse šalise, reikia naudoti regioninį bendradarbiavimą tarp, plėtoti regioninį bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių regionų. Ši priemonė, kuri stiprina regionus pasienio regionuose, bus labai svarbi dabartinėse situa... sąlygose. Ačiū. Toliau ponas Von. Ačiū pirminkė. Noriu padėkoti komisijos nariui, ypač už tai, kaip jisai gynė regioninę politiką pastarusius penkeris metus. Turime uh, valstybių narių, kurias vadinamos uh, sanglaudos draugėmis, tačiau ne visos valstybės tokios yra. Ir jūs puikiai gynėte tą regioninę politiką. Taip pat noriu padėkoti už pagalbą Velsui per pastarosius penkeris metus. Žinau, kad ten lankėtės ne vieną kartą, susipažinote su projektais ir žinote, kokie svarbus struktūriniai fondai yra Velsui. Ir kviečiu Jūs apsilankyti Velse bet kada ateityje. Mano klausimas yra susijęs su partnerystės sustarimais. Tai turėtų būti partnerystės sustarimai ir, trau, sustarimai ir traukti vietos valdžios institucijas. Ar manote, kad tai tinkamai panaudota, ar pavyzdžiui, Elgėsio kodeksai tinkamai panaudojami, ar tiesiog apie tai kalbama. Ir be to, ar yra dar būdas, kaip įtraukti vietos e, institucijas žemesnėme lygmenyje, e, rengiant veiksmų planus, institucinius teritorinius investicijas, tai yra nauji mechanizmai, kurie gali būti panaudojami Ar valstybės narės pasinaudoja progomis panaudoti tos naujus mechanizmus, ar tik tai kalba apie juos? Ačiū. Panas Blanko Lopes. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariui už jo nuveiktą darbą. Labai gaila, kad negaliu pritarti tam, ką sakėte iš pradžių savo pradinėje kalboje, kad galime didžiuotis savimi. Europos Sąjungoje didėja nedarbas, neligybė, skurdas. O konvergencija iš tiesų sumažėjo. Tai bet kas atsakingas už sanglaudą ir konvergenciją neturi būti patenkintas savo nudirbtų darbų. Priemonės kurio įmamas pataisyti situaciją, turi neproporcingą poveikį kai kuriams šalims, nes jos didina skurdą ir neligybę tose šalise. Manau, kad ES turėtų galvoti apie tai, ką jį padarė. Aš turiu daug vilčių susijusių su investicijų programa, kurią mini komisijos pirmininkas Junkeris 300 milijardų. Tačiau turiu pasakyti, negalime būti patenkinti to, ką padarėme, nes ES grimsta į vis didesnę neligybę. Komisija turi savo poziciją dėl tam tikrų valstybių narių, kurių neminėsi, kuri nėra labai padrasinanti. Nes e, mes rizikuojame prarasti visą kartą kvalifikuotų žmonių per e, labiausiai kvalifikuotų žmonių per visą mūsų istoriją. Ar komisija tiki, kad e, taupimo politika, socialinių lėšų karpimas turi poveikį lygybėje Europoje, ypač tose šalise, kur buvo taikoma gelbėjimo programa. Kaip komisija gali laikyti, kad ši politika atitinka Europos 20 metų strategiją, kuri buvo skirta mažinti skurdą ir neligybę? Ačiū. Ponas Bogavičius, prašom. Laza. Ačiū, ponia pirmininkė, už galimybę tarti žodį. Gerbiamas komisijos nariai, aš esu naujas Europos parlamente, tačiau 28-ųjų iki šių dienų aktyviai dirbau vietos politikos lygmenyje, buvau meras, parlamento narys ir Slovenijos ministras. Noriu pasveikinti Jūs su Jūsų pasiekimais sanglaudos politikoje srityje, tačiau Ir galiu aiškiai pasakyti, kad sanklaudos politika įvairūs e, infrastruktūros turizmo plėtojimo aspektai, plačiojo šio interneto ryšio plėtojimas. Visą tai stimuliavo augimą valstybėse narėse, ypač krizės metu. Finansavimas iš sanglaudos fondo sudarė didžiąją E, sanglaudos investicijų dalį Slovenijoje. Vis dėlto e, bėda ta, kad trešdalis e, išteklių yra nepanaudota ir nėra pasirašyti visi partnerystės sustarimai. Džiugiuosi, kad jūs patvirtinote, kad iki metų pabaigos tai bus padaryta. Taip pat norėčiau pakviesti visas valstybės narės bendradauti su komisija ir paspartinti šį procesą kad būtų galima visą tai realizuoti ir ateityje aš norėčiau, kad būtų išlaikytos techninės paramos priemonės, kurios yra labai naidingos valstybės narėms. Kita vertus, reikia, kad e, sanglaudos politika išlaikytų pačias svarbiausias priemonės, ypač kiek tai susijęs su infrastruktūra, tam tikrų Europos E, dalių sujungimu. Man atrodo, kad tai tinkamas būdas paspartinti regionų plėtrą ir jungti tokias valstybės narės kaip pavyzdžiui Slovenija ir Kroatija. Ačiū, ponas Baštinaro. Pone komisijos nariai, tiek daug gražių nusipelnytų komplimentų buvo išsakyta, tai aš norėčiau dar ir savo ruoštų šitą pridurti. Dėkuoju Jums iš visos širdies už puikų bendradarbiavimą per pasarosius penkerius metus. Ypač dėkoju Jums ir Jūsų komandai, Nikolas Martin, Pite Berkovič, e, per tikrą partnerystę mes sugebėjom pakeisti sanglaudos politikos įvaizdį ir jos turinį. Išskirsiu tris pagrindinius dalykus. Energijos taupimas. Ta tema dabar tokia aktuali kai išgyvename krizę santykiuose su Rusija. Antras dalykas - Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Europos parlamentas pakeitė įgyvendinimo procesą ir filosofiją. Ir paskutinis dalykas - institucinių ir administracinių gebėjimų gerinimas. Tai yra labai rimtas e, darbas. Sanglaudos politiką aptardami mes apie tai kalbėjome ir skiriame reikalingų išteklių tam pagerinti. O mano klausimas būtų toks. Kaip Jūs vertinate dabar, prieš išeidamas iš savo pareigų valstybių narių gebėjimus įgyvendinti ES infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę iki 2016 metų gruodžio mėnesio pabaigos ir 2017 metų sausio pirmos? Dar kartą dėkoju už tai, kad paremėte Rumunijos administracijos pasiūlymą e, sukurti ir įgyvendinti integruotą E, Dunojaus deltos projektą, kuris yra toks svarbus mums ir visai Europai, mums visiems Europoje. Ačiū dar kartą. Ačiū, ponė Bresol. Grazie. Ačiū, dėkoju komisarui. Ir aš norėčiau Jums asmeniškai padėkoti už atliktą darbą. Linku visokiojo pasiekmės naujame darbe. Tikiuosi ir ateityje mes e, galėsime toliau bendradarbiauti. Norėčiau užduoti klausimą. Jūs dabar e, baigėte savo darbą ir na, apibendrinate atliktus darbus. Tačiau aš norėčiau sužinoti, e, yra labai daug makroekonominių strategijų ir egzistuoja taip pat sanglaudos politika. Kaip būtų galima viską apjungti? Nes Aš susidarau įspūdį, kad, na, egzistuoja kaip ir programų sudarimas, tuo tarpu yra politikos programavimas ir taip toliau. Taigi norėčiau sužinoti iš jūsų patirties, ar yra im, na, įmanoma kažkaip geriau e, suderinti, programuoti makroekonominės strategijas ir pagal tai galbūt e, skirti lėšas. Ir ar, mm, o gal tai neįmanoma, gal įmanoma dabartinė situacija? Panas Valksar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš nekalbėsiu apie asociacijos sutartį, išlaidas ar panašius dalykus. Kaip daugelis kitų kolegų esu šiame parlamente naujas – Ir kaip jūs žinot, ir kaip jau e, sakėte jūs, ponė Han, aš pats 19 metų praleidau regionų komitete. O paskui e, prieš pabaigą man buvo teks didžioji garbė pirmininkauti tą tai institucijai. Todėl e, ponas Han paminėjo tai, ką pakartojo paskui ponė Breso ir kiti. E, puikiai buvo bendradarbiauta su juo per pastarosius penkerius metus ir iš regionų komiteto pusės. Galiu pasakyti ir ponui Han, ir kitiems e, parlamentarams, kad bendradarbiavimas nebuvo sudėtingas per tos pastarosius penkerius metus. Tiesą sakant, labai lengva buvo bendradarbiauti su panu Han. Dėl to, kad visi jautėme vieni kitų interesus, supratome, kurios problemos yra jautriausios, supratome, kad reikia bendradarbiauti nuo komisijos iki valstybių, iki regionų. Kai kalbėjom, pavyzdžiui, apie tą Slovenijos ir Kroatijos projektą, aš galėčiau, aš prisiminiau savo regioną, Mursijos regioną Ispanijoje ir Lorka regioną taip pat Ispanijoje. Lorka yra ne tik ispanų poeto pavardė. Trečias pagal dydį Mursijos miestas, taip vadinasi irgi. 2011 metais jį nuniokojo siubingas žemės drebėjimas, labai daug žuvusių žmonių ir turtingas e, istorinė prasme miestas buvo visiškai sugriautas. Tam reikėjo nemažai pinigų. ES nedelsdama rasdo lėšų padėti to miesto žmonėms ir pačiam miestui. Tai buvo visiškas e, nusivylimo momentas. Ponas Han, galiu pasakyti, savo pastangomis per solidarumo fondą mobilizavo lėšas iškart. E, jis ne tik e, tai padarė, kas buvo politinė reakcija, bet ir žmogiškai sureagavo labai gerai. Jis pademonstravo kaiminiškumą, jautrumą, apsilankė Mursijoje Lorkos mieste, kalbėjusi su vietos žmonėmis. Šiltai suteikė vilties jiems, kaip žmogus. Nenoriu komisijos nariai kalbėti čia apie sanglaudą ar industrinę e, darną. Noriu tik tai padėkoti Jums ir pripažinti, kad atlikote tikrai puikiai savo darbą ir e, perduosiu geriausius linkėjimus Jums. Aš tikiu, kad e, Jums pritars visi kiti. Sara Erdevič. Um. Is... Kai grįšiu Junktinė karalystė, vienas iš e, pagrindinių dalykų bus paaiškinti, kaip dirba Europos parlamentas. Ir dažnai e, žmonės klausia to, ko aš pats nelabai suprantu. E, nes prieš ateidamas į parlamentą aš dirbau verslo sektoriuje, ne valstybės valdymo sektoriuje. Kai sakot, kad biudžetas yra viršiemas, Mes kalbame apie 23,4 milijardų perteklių nuo praeitų metų. Tie pinigai dar nėra panaudojami. O projektai tarsi ir tesiami. Versle, jeigu taip būtų, tai greičiausiai e, būtų bankrotas. Viso gero reikėtų pasakyti. E, O dabar čia matom, kad ES lygmenių yra tokių, kurie sako, kad reikia dar daugiau pinigų. Kai priimami sprendimai dėl biudžeto, dėl išlaidų, ar yra galvojama apie tai, kokie pinigai yra įmanomi ir kiek jų galima išleisti. Ar yra galvojama visai atskirai apie tai, kokios yra finansinės galimybės ir kiek realiai tų lėšų reikia? Ačiū kolegos už visus klausimus. Mažiau negu 10 minučių gerbiamam komisijos nariui liko atsakyti į tuos visus klausimus, tačiau dar vienas nori pateikti klausimą. Atsiprašau, bet dar yra norintis pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik tai trumpai komisijos nario pasiteirauti. Ką Jūs galvojat apie bendrijos vadovaujamo plėtros metodą, CLADD e metodą. Kaip jis bus pritaikomas per kitą finansinio programavimo etapą? Aš žinau, kad Europos komisija tą metodą propaguoja. Norėčiau paklausti, ką jūs galvojate apie tai, apie tą Community-led development method, bendrijos vadovavimo plėtros metodą. Ar jis ateityje bus dažnai naudojamas? O bendrai noriu palinkėti jums geriausios kloties. Ačiū. Thank you. And... Ačiū. Daugiau nėra klausimų, daugiau nėra klausimų, todėl dabar tikimės jūsų atsakymų. Prašom. Again, um, multi... Labai ačiū. Dar vienas e, pastebėjimas dėl daugias sluoksnio valdymo. Keletas iš kalbėjusių apie tai minėjo. Pirmą kartą e, teisės aktuose yra numatytas šis principas ir turbūt nesunku suprasti, kad ne visose valstybėse narėse uh, E, šios minties įgyvendinimas e, vyksta vienodai sklandžiai. Viskas priklauso nuo valstybės e, konstitucinės sąrangos, nuo įstatyminės tvarkos, bet vis tik tai vis tas pasiūlymas buvo pritaikytas dažniau, negu mes tikėjomės. Aš norėčiau Liuk van de Brande, vieno iš buvusių regionų komiteto vadovų, paklausti, kaip iš tiesų yra. Jisgi buvo daugias sluoksnio valdymo vienas iš e, autorių. Aš prašiau, kad jis pateiktų e, pra, ataskaitą apie tai, tikimės, kad po keletos savaičių bus ataskaita pateikta ir e, iš, tikimės, kad e, bent jau iki metų galo tai bus padaryta, kad jūsų diskusijos neprarastų pagreičio parlamente, nes uh, vadovaudamasi tuo naujų dokumentų, jūs galėsite paplanuoti, koks bus kitas finansavimo periodas, programavimo periodas. Mes galim daug ką planuoti, bet e, tikslai realiai ne visuomet vienodai yra gyvendami, bet tiesa ta, kad valstybės narės mūsų pasiūlymą gerbė arba bent jau pradeda gerbti. Dėl 300 e, milijardų, žinoma, struktūriniai fondai suvaidins e, vieną vaidmenį tame toje koncepcijoje. Kita dalis yra susijusi labai stipriai su Europos investicijų banku, e, kad būtų rasta papildomo finansavimo. Bet taip pat tai yra susiję ir su tuo, apie ką aš kalbėjau savo žanginėje kalboje Turime skatinti valstybės narės panaudoti kuo daugiau finansavimo priemonių, kad būtų pasiektas sverto efektas. Jeigu taip bus, tai visai įmanoma, kad kitiems trejiems metams bus skirta daugiau negu 300 milijardų. Dėl biudžeto, kai kurie kolegos e, klausė apie tai, manau, kad E, tas grinų pinigų paskirstimas mūsų biudžete yra gana sudėtingas, e, bet esmė yra ta, kad reikia atskirti įsipareigojimus ir mokėjimus. Mes visapusiškai e, laikomės teisės aktų, reglamentų, tačiau didėja vis labiau atotrukis tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Jis yra susijęs ir su tuo faktu, kad naujoje finansų perspektyvoje yra numatytas N plus 3 e, dėl e, metinių mokėjimų viršutinių ribų. Tai yra susiję ne tiek su geru finansų valdymu, kiek su būtinybė laikytis politinių įsipareigojimų ir susitarimų, kurie jau yra sudaryti. Taigi, jeigu dėl fin, daugiametės finansų programos yra susitarta, tai turim suprasti, kad kiekvienų metų biudžetas e, tik yra to daugiamečio programavimo, tos daugiametės programos viena dalis. Ir e, tuos visus metinius biudžetus sudėjus būtent reikia pasiekti tos daugiametės programos finansų programos skaičių, bet ne visuomet taip yra. Tai pasakytina ne tik apie struktūrinius fondus, bet ir apie kitas biudžeto eilutės, pavyzdžiui, apie horizontą 2020, žemės ūkį, išorės santykius, labai daug yra sričių. Mes nesakome, kad tos problemos kyla kitų politikos sričių kaina ar atvirkščiai. Daugmaž uh, absoliučius skaičiai e, skiriasi, bet e, nukenties nuo to reiškinio visos politikos rytis, ne tik regionų politika. Visos politikos rytis, e, kur pinigus valstybės narės turi kompensuoti, su ta problema susiduria. Dar vienas dalykas, nepamirškit visiems Europos piliečiams pasakyti, kad mes turim biudžetą, ir iš to biudžeto tik 6 procent, beveik 6 procentai yra panaudojami Europos institucijoms, ne tik Europos komisijos. Taip ima ir jūsų atlyginimus, auditorių, e, auditorų rūmų, teisingumo e, rūmų teisėjų darbus – visos ES institucijos e, kainuoja mažiau negu 6 procentus ES biudžeto. Daugiau negu 94 procentai ES biudžeto yra panaudojami veiklai įgyvendinamai valstybėse narėse. Nedidelis procentas tų 94 procentų yra skiriama veiklai už ES ribų, bet e, visa didžioji suma atitenka veiksmams, projektams, planams Ir dėl to skaičiaus, aš manau, mes visi galim didžiuotis. Aš e, norėčiau paklausti, kažin ar kokią pelno siekianti organizacija ar bendrovė galėtų garsiai pasakyti, kad jos e, e, veiklos kaštai ir administraciniai kaštai taip tokia proporcija pasiskirsto. Ir mes neprašom papildomų pinigų savo žmonėms ar infrastruktūrai. Mes prašome, kad būtų skirti pinigai kad galėtume e, kompensuoti tiems žmonėms, kurie jau kažką finansavo iš anksto. E, pirmiausia, mes čia kalbame apie privačius asmenis, apie bendrovės, galutinius gautos, naudos gavėjus, kurie laukia pinigų ir e, mes bijome, kaip ir kiti, kad jie nebankrutuotų dėl dėlsiamų išmokėjimų. Todėl aš ir prašau jūsų, kad suprastumėt mane, kai aš prašau gero, sveiko metinio biudžeto. Kad neviršyčiau man skirto laiko, noriu pasakyti, kad e, man tas klausimas e, sukelia labai daug emocijų. Tačiau reikia nuolat stebėti, kaip čia reikalai klostosi. Ponui Vaughan dėl e, priežiūros ir partnerystės sustarimo. Jo jau nebėra čia, atrodo. Tada visiems kitiems pasakysiu, kad e, mūsų pasiūlytos priemonės yra taikomos skirtingais būdais, priklausomai nuo įvairiausių struktūrų ir valstybių narių idėjų, bet bendrai mes esam gana patenkinti. Ponui Blanko Lopes. Sunku būtų pasakyti, kas būtų buvę, jeigu struktūriniai fondai nebūtų egzistavę. Bet yra vienas e, toks požymis. Prieš krizę struktūriniai fondai sudarė 7 procentus visų ES viešųjų investicijų, įskaitant visus grinuosius e, e, investuotojus. Po krizės, aš tikiuosi, kad galim jau taip sakyti, po krizės, na šiandien struktūriniai fondai sudaro jau 20 procentų visų viešųjų investicijų visoje Europoje. Taigi tris kartus daugiau išaugo ta suma negu prieš krizę. Tai rodo, kokį svarbų vaidmenį struktūriniai fondai atlieka ar atliko, e, pakeičiant e, privačių investicijų, trūkstančias privačias investicijas. Mes kalbam apie 600 tūkstančių darbo vietų, kurios buvo sukurtos ir greičiausiai 1,4 milijonai dar bus sukurti po e, finansinio laikotarpio pabaigos. Žinoma, tai e, e, neužpildo visų tuščių darbo vietų, ne, neišnyks visi bedarbi dėl to, bet aš manau, kad taip mes gana ženkliai prisidedam prie krizės sušvelninimo. Ir dar kartą galiu pasakyti, padaryti galima dar daugiau. Ir raginu valstybės narės, mes nuolat kalbame apie jaunimo iniciatyvą. Mes sesi, šešis milijardus gana greitai radome ir paskyrėme. Bet galiu pasakyti, kad kol kas tik 25 procentai iš tų 6 milijardų yra skirti konkrečioms sutartims. E, visi kalba, kad yra jaunimo nedarbo problema, kažką reikia daryti. Mes darome, pinigus skiriame, bet kol kas tik tai ketvirtadalis tų pinigų yra panaudota pagal sutartis. Tai yra labai rimta problema ir aš raginu valstybės nares atsakingas jų instancijas galvoti, kaip panaudoti tuos pinigus, kaip parengti sutartis, kad e, tie pinigai būtų skirti. Bendrai kalbant, e, mes kalbam apie specializaciją, apie verslo veiklos e, plėtrą. Nėra prasmės mokyti žmonės, suteikti jiems kvalifikaciją, jeigu nėra atitinkamų darbo vietų rinkoje apie tą problemą mes turim kalbėti ir aš esu tikras, kad per artimiausius ketverius, penkerius metus mūsų politika uh, atneš rezultatų ir pamatysit, kad verslo galimybių atsivers daugiau. Draugui Bosnarų galiu tik padėkoti už gražius žodžius, kaip ir visiems kitiems. Aš pats bendrai esu įsitikinęs, kad administracija tampa vis geresnė ir geresnė. Žinoma, mes investuosim pagal naują finansų perspektyvą daugiau negu 4 milijardus tolesniam viešosios administracijos tobulinimui. Tai yra vienuoliktasis prioritetas. Ir aš dar kartą galiu pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog sustiprinsime administraciją, kad ji tenkintų visus reikalavimus. Makroregionės strategijos. Pirmasis vertinimas jau parodė, kad valstybės narės iš tiesų tikisi makroregioninių strategijų ir atideda tam tikrą dalį pinigų iš įvairiausių programų, projektų makroregioniniams strategijoms. Dar kartą dėkoju už visus e, komplimentus dėl mokslinių tyrimų. Aš nebuvau tikras, kaip e, viskas vyks, bet dabar galiu patikinti, kad pagal naują finansų perspektyvę bus užmėgstas labai glaudus bendradarbiavimas tarp mokslininkų ir struktūrinių fondų. E, valdytojų, ne tik komisijos lygmenių, bet ir valstybėse narėse. Būtent čia mes turim vieni iš kitų mokytis, nes valstybėse narėse yra skirtingos patirties sukaupta, skirtinga filosofija vadovaujamasi, o mes vis tik esame priversi ieškoti bendro vardiklio, kad veikla pagerėtų ir kad galėtume atsikratyti vienos iš didžiausių Europos silpnybių Turime panaikinti atotrukį tarp mokslinių tyrimų, mokslininkų e, išvadų ir verslo konkrečių galimybių. Čia reikia siekti pažangos, bet aš esu tikras, kad mūsų turimos priemonės, įrankiai ir e, turimi pinigai yra pakankami, jeigu mes juos protingai ir išmintingai naudosim. Ir aš turiu pasakyti, kad taip pat turim būti pakankamai užsispyrę, kad įgyventume bendras mintis ir susitarimus. Dar kartą ačiū už konstruktyvę, bent jau iš mano perspektyvos, e, veiklą, bendradarbiavimą per pasarosius penkerius metus. Ir aš įsivaizduoju, kad aš iš šitos salės išeisiu su daugiau negu viena ašara akise. Thank you, Commissioner. Allow me on behalf of all Ačiū komisarui. Mes norėtumėm, aš norėčiau komiteto vardu padėkoti Jums asmeniškai už e, tai, ką Jūs padarėte dėl regionų politikos. Tikrai vertiname Jūsų darbą ir linkime visokio pasiekmės ateityje. Dėkoju. Mūsų posėdis eina į pabaigą ir dabar prašyčiau pasilikti posėdėje tik tai koordinatorius